Uh, ladies and gentlemen, shall we take our seats? Ponės ir ponai, prašau užimti savo vietas. Žinau, kad mes šiek tiek vėluojame, tačiau aš laukiu bendra pirmininko, kuris jau sakė, kad eina čia. Pradėkime. Šiandien vyks klausimas, kuris vyks pirmą kartą Europos parlamente apie vieną ypač svarbų dalyką. Ir tai yra iš ties taip svarbu, kad mes apie tai net pamiršome. Kadangi apie šį dalyką pamiršome, manau, kad svarbu priminti apie tai, kad visų mūsų mm, klėstėjimas e, vakaruose įvyko e, tik nuosavybės teisų įteisinimo dėka. Ir visų, visų šių procesų įvykusių Belgijoje, Junktinėje karalystėje bei Junktinėse valstijose dėka. Prosperous and 0,7 procentus visų e, savo pajamų turtingosios valstybės skiria besivystančioms valstybėms. Ir e, iš tiesų klasikinė besivystančios valstybės istorija yra tai, kad tam tikras žemės plotas yra apgyvendinamas ir ten nėra nei kelių, nei namų, nei elektros, nei mokyklų, nieko. Ir po 100-150 metų e, ten atsiranda kažkas ir, ir taip kuriasi valstybė, taip kuriasi miestai, taip susikūrė ir jungtinės valstijos. Ir, ir e, šią gerovę sukūrė ne kas kita, o pabėgėliai iš e, besivystančio pasaulio valstybių. Uh, Žmonės, kurie norėjo e, dirbti, kurie norėjo e, pakeisti pasaulį, kurie norėjo iškovoti geresnę padėtį savo. Ir jei nebūtų buvusios tinkamos teisinės sistemos, kuri būtų įgalinusi juos e, paversti jų pastangas į kapitalą, o kapitalą paversti turtu, turtą akcijomis, nebūtų pavykę pasiekti sėkmės. Ir daugelis dalykų, kuriuos mes, pavyzdžiui, Briuselėje laikome savaime suprantamais, pavyzdžiui, nuosavybę ar žemės sklypą ar namą, mes laikome savaime suprantamais dalykais. Europoje bei Junktinėse Amerikos valstijose mes įsigijame akcijas, kurio yra tik, pop, tik popieriai, tačiau jie suteikia mums teisę į tam tikrą turtą. Tačiau, kad tai, tai yra priemonės, kurias jūs turite ir ku, kurios, kurios yra akivaizdžios ir liudyja civilizaciją, sukurta civilizacija. Ir jos visos buvo pasiektos tik e, tinkamos teisinės sistemos dėka. Tačiau jei pažvelgtume į besivystančias valstybės, mes e, negalime ignoruoti fakto, kad jos to neturi. Ir mums iš ties įdomu, kodėl mes skiriame daugybę milijardų eurų ES mokėtojų mokesčių mokėtojų pinigų e, įvairioms nuosavybės e, sistemoms, tačiau niekas iš esmės nesikeičia kadangi nėra tinkamų sistemų, kuriamis būtų galima kaupti kapitalą. O valstybės e, turinčios pakankamai kapitalo neturi tinkamų politikos sistemų. Ir jei mes ignoruosime šį faktą, mūsų pastangos ir toliau bus bevaisės. Tačiau jei norime kažką pakeisti, privalome imtis tinkamų žingsnių. Manau, kad šiandien labai svarbu pažiūrėti kaip mes laikomės labai senų savokų. Tarkim, Didžiojoje Britanijoje, mano gimtojoje šalyje, yra nuomojama žemė, kurioje yra vykdomas smulkusis verslas. Ir tuos žemės plotus galima parduoti. Ir visus šios dalykus mes laikome savaime suprantamais. Tačiau žiūrint į besivystančias valstybės, negalime ignoruoti fakto, kad e, tokių sistemų ten nėra. Ir būtent e, toks yra mūsų sustikimo tikslas, mūsų sustikimo esmė, kad turime atkreipti dėmesį į tai, kad pasaulyje yra žmonių pasaulyje, kurie negali pasinaudoti savo teisėmis ir manau, kad tai yra pirmasis kartas Europos parlamente, kai mes atkreipsime dėmesį į šią problemą. Šiandieną dirbsime e, dviem, dviejose grupėse, dviem, dviemis, kalbėsime dviejomis temomis. Pirmiausia, kalbėsime apie nuosavybės teisės ir e, nuosavybės sistemas besivystančiose valstybėse. Kalbėsime apie konkrečias priemonės. E, kaip įgyvendinti e, skurdiesiems palankę žemės politiką, ypač e, Ruandoje ir Madagaskare. O e, šioje, šioje grupėje pasisakys ponas Kleitinas Šeferis. kuris dirba nuosavybės registravimo srityje kuris taip pat dirbo su, her, e, su ponu e, Hernando e, Desoto, kuris iš tiesų yra garsus e, žemės politikos, nuosavybės teisės politikos šalininkas. Štai ateina ir mano bendra pirmininkas, kurio laukiame. Ir tame kontekste, ką praeitie yra nuveikęs ponas Gerandas Desoto, e, ponas Kleitinas Šeferis tengiasi imtis e, labiau praktinių veiksmų. E. Taigi, jis vadovauja vienai firmai vadinamai Globaland grupiai, kuri turi įvairių veiklos sričių. Without much ado, please um, take the floor and tell us. Papasakoti apie savo darbą, ko, ką jūs darote, kodėl tą darote ir kodėl mums vertėtų to imtis. Šiandieną šiek tiek papasakosiu apie e, senasias rinkos e, ekonomikos tradicijas. E, turtingos valstybės praeitie daug pinigų skyrė e, turto valdymo sistemoms, tačiau tai dėja nedavė norimų rezultatų. Ir dėja mes nematėme jokių realių pokyčių besivystančiose valstybėse. Kodėl to neįvyko ir e, kodėl niekas nepasikeitė? man, man teko galimybės ištirti į dešimtis įvairiausių žemės reformų, nuosavybės registravimo e, reformų ir kitų sistemų visame pasaulyje. Ir norėčiau atsakyti į klausimus, ką galėtume padaryti šioje sistemoje daugiau. Nuosavybės teisės yra visuomet ginčių keliantis politikos klausimas ir mes tą turime spręsti e, tarpininkaudami šiems konfliktams. Ir visuomet bus tam tikrų prieštaravimų tarp esamų valdymo sistemų bei nuosavybės teisių. Ir žmonės vykdantis tam tikrą žemės ūkio veiklą ar, tarkim, miestai, kurie plečiasi į tam tikras istorinės žemės, visuomet egzistuos tokių konfliktų. Dauguma žemės, dauguma nuosavybės e, Mm, valdymo programų neįteisina sistemų, pagal kurias patys skurdžiausi galėtų turėti teisę į žemę. Ir ši problema yra būtent tai, ką mes ir stengiamės išspręsti, naudodami tam tikrą technologiją, kuri sumažintų nuosavybės registravimo kaštus. Ir kartais sklypų registravimo sumos būna išties skirtingos, kartais skiriasi keliais tūkstančiais. Mes naudodamės GPS e, technologijomis ir kitomis technologijomis e, stengiamės pasinaudoti siekdami pažangos šioje srityje. Dar vienas dalykas, apie kurį norėtume pakalbėti, apie e, įvai, įvai, įvairių tarptautinių. E, Tarptaut, įvairių tarptautinį įsikišimą į vietos e, nuosavybės sistemas, kurios kartais ignoruoja tarp, tarptautinį e, nuosavybės užtikrinimo aspektą. E, nes vietos žmonėms dažnai nesaugumo jausmas sukelia tai, kad ne, jie nežino, kas iš tiesų, iš tiesų yra tikrasis e, nuosavybės savininkas. Pateiksiu pavyzdį, sakykime, gyvenate name arba bute, kurio nuosavybės dokumentai pateko ne į tas rankas. Ir tai reiškia, kad nebelieka tam tikrų garantijų, nebežin, nors žinome, kad asmuo gavo žemę pagal tam tikrų mainų mechanizmą. Jis e, gavęs tą žemę pradėjo sėti ar statyti namą, paskui atsirado bendruomenė ir tas teisės pripažįsta vyriausybė, tačiau uh, ne, tos teisės nebetenka anksčiau, toje teritorijoje gyvenę asmenys. Sakykime, čia Briuselėje turėdami nuosavybę, jūs e, irgi turite atitinkamus dokumentus, kurie jūs gina, tačiau jūs esate pasaulyje mažuma, nes daugelis žmonių gyvenančių pasaulyje neturi dokumentų įrodančių jų teisės į turimą e, nuosavybę ar žemę. Ir kartais a, e, vyriausybė tiesiog išleidžia įsakus iškeldinti žmonės iš tam tikrų teritorijų arba netgi buldozeriais yra išausiamos ištisos teritorijos. Taigi dažnai žmonės bijosi, kad jų nuosavybių teisų nebus gerbiama. Tokios žemėnaudos teisės, jų nebuvimas tiksliau ir garantijų nebuvimas sumažina investicijų galimybę e, žemės savininkai negali didinti savo išteklių, e, negali plėsti savo veiklos. Daug laiko surija susitikimai su vietos valdžios pareigūnais, administracijos atstovais siekiant įrodyti tų teisų buvimą. Aišku, galima sakyti, kad tos teisės iš pat pradžių buvo gautos neteisėtai, tačiau kalbu apie teisėtai turimas teisės, apie teisės, kurios yra tam tikrų bendruomenių išgyvenimo prielaida. Mums vakaruose labai lengva pamiršti, kaip mūsų pozicija tapo tokia palanki mums, kaip rinkos ekonomikos sąlygomis mes gavome teisės tokias, kokias turime, bet e, pats e, žemės mainų mechanizmas yra ganėtinai naujas. Buvo pereita nuo žemių užgrobimo ar tiesiog nusavinimo prie civilizuotų metodų. Besivystančiose valstybėse, kur daug žemės yra dar neužimta, uh, kur ji niekam nepriklauso, tebe vyksta. Toks žemės užgrobimas, kaip paprasčiausia, yra okupuojama tam tikra teritorija ir ji užgyvendinama. Tuo tarpu e, čia viskas vyksta kitaip. Čia statomi pastatai ant žemės, kuri nebūtinai mums priklauso. Taigi ilgainiui e, pas mus nuo žemės grobimo pereita prie teisų įregistravimo. Bet mes e, savo tobulas teisinės sistemas perduodami besivystančioms valstybėms jau siūlome joms galutinį produktą, tačiau e, mes patys išgyvenome visą evoliuciją, kol tokia rinka susiformavo. Taigi pas mus tai yra istorinių įvykių pasiekmė. Tuo tarpu mes kaip iš išorės į besivystančias valstybės žiūrintis asmenys tiesiog nuleidžiame savo sistemą. Esame ir įvairių įvykių tose šalyse konfliktų stebėtojai. Ir šiuo atveju mes labai naiviai iš anksto susidėrėtus sprendimus bandome pritaikyti besivystančiams valstybėms. Kartais beje tie sprendimai pasiteisina, tačiau kartais netgi geriausių ketinimų vedini mes pateikę pasiūlymą sukūrėme naujas sąlygas žemės grobimui ar nusavinimui. Taigi ne čia reikia priimti sprendimus. Pavyzdžiui, JAV parengta politika Filipinų atžvilgių net nešia gerų rezultatų. Mano manimu, blogiausias scenarijus būtų padėti be galo korumpuotoms valstybėms, kuriuose tebe vyksta konfliktai E, pavyzdžiui, čia galėčiau paminėti ankstesnius JAV veiksmus Vietnamo atžvilgių ir dabartinius pasaulio veiksmus Afganistano atžvilgių. Taigi, kaip spręsti tokias problemas dėl e, dokumentais nepagristų teisų į žemę? Dažniausia bendruomenėse ir vyksta konfliktai dėl žemės. Ir dažniausiai juos sprendžia uh, vietos institucijos. Ir dažna, dažnai tam tikros teisės jau yra, taigi visko nuo nulio pradėti nereikia, tiesiog reikia kreiptis į vietos institucijas. Tačiau čia taip pat susiduria įvairūs interesai. Viena vertus gamybiniai, kita vertus žemės ūkio. Dažnai konfliktai kyla net vienoje šeimoje, giminėje, nes netgi besivystančiame pasaulyje e, teisės e, reikalavimai bei papročiai yra labai sudėtingi. Kai nėra žemė funkcionaliai sužymėta, labai lengva nusavinti jos dalį ypač e, tose neišsivyšusiose valstybėse. Pavyzdžiui, Afrikoje mirus e, vienam iš tėvų e, vaikai tiesiog yra išvėjami iš to žemės. Taigi trūksta techninės pagalbos. Tačiau dažniausiai ir ilgalaikiai konfliktai vyksta tarp žemės savininkų ir valstybės. 2004-aisiais buvo parengtas ES dokumentas pavadintas Žemės politikos gairės. Jame sakoma, kad Žemės politika turėtų išreikšti politinius pasirinkimus. Taigi mes negalime talkinti korumpuotoms valdžios institucijoms ir tokiu būdu prisidėti prie jų galių stiprinimo, negalime stiprinti tokios korumpuotos praktikos ar savanoriško gyventojų išvyjimo iš teritorijų. Be kita ko, e, atsiveria galimybės ir platesniam jurisdikciniam konfliktui dėl to, kad e, dažnai interesų besvystančių valstybių žemė atžvilgių pateikia ir Europa bei Junktinės Amerikos valstijos. Manau, kad geriausias būdas tokius konfliktus spręsti yra jų prevencija. Taigi reikėtų sukurti visuotinį pasaulio žemės registrą, kas būtų e, galimas sprendimas padėsintis e, žemės politiką taptautinių lygmenių padaryti daug skaidresnę. Tai yra reikalinga siekiant apjungti mūsų patirtį visame pasaulyje, nes bandydami lyginti savo patirtį mes galėtumėm rasti tų elementų, kurie turėtų būti įtraukti į šį visuotinį registrą. Per pastaruosius keletą metų tarptautinė standartizacijos organizacija rengė tam tikrą dokument, standartų pasiūlymą. Uh, ilgainiui tai taps tarptautinis dokumentų standartas, padėsantis žemės registrams tapti e, labiau susijėtiems, kad e, juos būtų galima apjungti be jokių dviprasmybių ir, ir suvokti, kaip e, funkcionuoja viena ar kita žemės nusavybės sistema. Kitas privalumas būtų tai, kad tai leistų atitinkamoms bendruomenėms pateikti e, e, tam tikrus prašymus dėl žemės teisų. Taigi mes norėtumėm sukurti tam tikrą priemonių paketą, kuris padėtų ženklinti žemę, taip pat surinkti duomenis, e, padėsančius vietos bendruomenėms. Aišku, mes manome, kad tokį projektą įgyvendinsime talkinant vietos institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms. Mes jau dirbame su Indijos nevyriausybinė organizacija, naudojamės GPS techniką, bandydami žymėti žemių um, plotų um, ribas. Na, nekonkretizuosiu, nes šiaip jau projektas gana techninio pobūdžio. Uh, Baigdamas pasakysiu, kad e, nepriklausomai nuo to, kaip e, panaudojimo žemės teisės, šiandieną jos yra išimtinė aukščiausios valdžios teisė. O mes turėtumėm kurti visuotinės institucijas, kurios gintų smulkiuosius žemės savininkus, nuo a, galingųjų. Aišku, negalime pateikti galutinių sprendimų, tačiau bent jau pradėti spręsti kai kurias problemas koordinuotai galime. Ačiū uždėmesi. Very... Ačiū, Kleitinai. Iš tikrųjų, e, jūs padarėte labai įdomią ir svarbę įžangą į mūsų diskusiją. Norėčiau e, suteikti perspektyvą mūsų diskusijai. Mes čia nais e, ne, te, ne teoriškai kalbame, ne filosofuojame, bet galvojame iš tikrųjų, ką padaryti praktiškai. Uh, Jau, tačiau 20 ar 30 metų net atrodo e, Europa nesuprato, kad šis klausimas yra labai svarbus vystimosi procesui. Tie patys žmonės, kurie dirba su Kleitonu, e, yra maždaug apskaičiavę, kokia yra neregistruotos nuosavybės vertė, nuosavybės, kur yra naudojama e, besvystančiose šalise, įskaitant lušnynų plotus ir taip toliau, kurie neturi jokių nuosavybės dokumentų ir taip toliau. Ir ši vertė yra nuo 2000 iki, 2, iki 10 tūkstančių e, dolerių už sklypą ir suskaičiavo, kad bendra neregistruotos uh, neteisėtos nuosavybės pasaulyje vertė siekia 13 trilijonų dolerių. Tai yra daugiau nei New Yorko, Londono, Frankfurto e, akcijų biržos e, apjungtos kartu. Jei paverstume šią neregistruotą nuosavybę turtą į registruotą turtą, kurį galima būtų parduoti, perduoti ir paversti kapitaliniu nu, ilgalaikiu turtu, tada tos besivystančios šalis taiga pradėtų skolinti pinigus Europai, kadangi tas turtas yra ten, jos jį turi. Vienintelis, vienintelis sunkumas yra tai, kad jis nebuvo registruotas ir todėl ne, neturi mm, teisėtos vertės. Ir žmonės tokie kaip Kleitonas bando, kad šis turtas tikrai taptų skurstančių, besivystančių šalių gyventojų tikrų turtų, kurioje galėtų disponuoti. Aš dabar norėčiau žodį suteikti Klarisai Augustinus, kuri yra jungtinių tautų habitato e, žemės padalinio vadovė. Jie mums papasakos, kaip kurti žemės valdymo priemonės, kad būtų skatinamas e, neturtingiesiems palankus žemės naudojimas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Geimičel ir ponui Nirždėva už tai, kad pakvietė mane kalbėti šiame svarbiame e, klausime apie e, nusavybę, nusavybės teisės ir žemės užvaldymą besivystančiose šalise. Aš e, galiu dalyvauti šiame posėdėje Ir kaip tik ką tik grįžau iš susitikimo su Irako vyriausybė. Ten kalbėjome apie tai, kaip paversti centralizuotą ekonomiką į rinkos ekonomiką. Vienas iš svarbiausių mūsų amžiaus iššūkių yra atitolti nuo chaotiškų miestų, kurie daugelį besivystančių šalių yra įprasti, ir prie Tvar, tvarios urbanizacijos. Aišku, e, labai svarbu pagalvoti ir apie žemė tvarką ir žemė valdą, kad to pasiektume. Kaip žinote, UN, e, Junktinių tautų habitato, e, habitatas yra programa, kuri siekia užtikrinti visiems tinkamą būstą, tinkamą prieglopsti. Ir mes siekiame mm, dirbti visame pasaulyje. Ir iki 2050 metų 70 procentų pasaulio gyventojų gyvens miesto vietovėse. Aišku, miestai auga e, greičiausiai besivystančiuose šalise, tai yra, jie sudaro 95 procentus pasaulio miestų augimo. Ir didžioji dauguma šio augimo yra, e, susidaro dėl to, kad, yra, kad kuriasi lušnynai. Taigi dabar yra 830 e, milijonų žmonių besivystančiame pasaulyje gyvenantis lušnynuose. Tačiau jeigu pažvelgtume iš kitos perspektyvos, iš žemės perspektyvos, pamatytume, kad mm, miesto, miesto zonos auga greičiau nei gyventojai. Nuo 2000 iki 2030 metų, metų pasaulio miestuose gyvenanti populiacija išauks 72 procentais, o apstatytos vietos miestuose išauks 175 procentais. Tai reiškia, kad susidursime su baisiu, didž, didžiuliu iššūkiu mm, ir tu, kaip, kaip suvaldyti visą šitą augimą. Mums reikia ta, tam tinkamų priemonių. Taigi Europos parlamentas pripažino, kokia svarbi yra miestų darbo tvarkė ir jungtinių tautų habitato programos vaidmuo. 2009 metais e, buvo paskelbta Europos e, buveinių diena kurią globoja Europos parlamento vicepirmininkas e, Miguel Martinės kuri taip pat ponė Eva Žoly, vystimosi komiteto Europos parlamente pirmininkė, taip pat ponas Jan Olbrichtas, kuris yra e, miestų intergrupės Europos parlamente pirmininkas. Taip pat Europos parlamentas rėmė mūsų programą tiesiogiai finansuodamas programas e, skirtas AKR šalise gerinti lušnynuose sąlygas. Žemė yra labai svarbus aspektas ir labai svarbus yra tvariam urbanizavimui. Taip pat yra labai svarbus kitiems mūsų planetos aspektams šiandieną. Tačiau mes žinome, kad žemės pramonė neturi visų techninių priemonių ir sprendimų, kad susidorotų su šiuo iššūkiu. Iš pirmojo kalbėtojo girdėjome apie naujus tyrimus, kurie yra atliekami. Taigi šios spragos užpildymas ir sprendimų suradimas yra labai svarbus tikslas. Junktinių tautų habitat programa e, e, pradėjo GLTN iniciatyvą. Tai yra 42 tarptautinių partnerių koalicija, kuri remia šių priemonių kūrimą. Šis, šį tinklą dabar finansuoja Švedija ir Norvegija. Kai kurie iš to tinklo partnerių yra IFAD, taip pat tarptautinė stebėtojų vertintojų federacija, taip pat ITC ir IHS, tai yra Niderlandų tarptautinės mokymo ir tyrimų institucijos, ILC, e, maisto ir Žemės ūkio organizacija, taip pat Prancūzijos nevyriausybinės organizacijos, Müncheno techninis universitetas, taip pat e, Rytų Londono universitetas, be kitų. Šių partnerių vizija yra suteikti tinkamus žemėtvarkos priemonės e, kad būtų skatinamos žemės reformos ir žemės politika. Jų tikslas yra sukurti e, nu, nepertraukiamą žemės e, teisų seką. Taip pat pagerinti ir kurti e, žemėvaldą, kuri būtų palanki neturtingiams žmonėms. Taip pat paskatinti egzistuojančias dabartinės iniciatyvas. Ir noriu suteikti Jums pavyzdį. Šitas tinklas finansavo Etijopijos vyriausybės darbą. Ir dabar e, Etijopijos vyriausybė pasiskolino 1,3 milijardo e, dolerių, kad būtų sukurti, šių, kad sukurti būtų Etijopijos žemės įrašai, registras. Uh, Taip pat e, kitas jų tikslas yra pagerinti žemės koordinavimą visame pasaulyje, kaip numatyta Paryžiaus deklaracijose. Pavyzdžiui, Kenijoje mūsų agentūra dalyvavo harmonizuojant, suderinant ir koordinuojant pagalbą žemės sektoriuje, įskaitant ir pajėgumų kūrimą, e, E, iš kurio išplaukė Kenijos žemės politika, buvo sukurta jos pasiekoje. Taip pat e, jų kitas tikslas, nemažiau svarbus, yra žinių apie žemę platinimas. Aš kalbu apie žemę, o ne nuosavybę, kadangi pagal Maisto ir žemės ūkio organizaciją nuosavybė yra registruota žemė, o mes turime galvoti realistiškai. Kaip jau sakyta, dauguma žemės pasaulyje besivystančiose šalise neregistruota. Turbūt galime kalbėti apie 70 procentų žemės žemės, kuri yra neregistruota ir tik 30 registruota. Ir iš to skaičiaus 2 procentai yra registruota moterų vardu. Matė, pastebėjome, kad daugelie pasaulyje vykdomų žemės programų daugiausia dėmesio kreipiama į atskirų nuosavybės dokumentų e, sukūrimui. Tačiau Mes manome, kad taip pat reikia galvoti ir apie žemė tvarkos, e, žemės valdymo klausimus, tokius kaip lyties klausimai, kaip konfliktų zonose valdome žemę ir perskirstome, o ne tik apie, galvo, o ne tik apie veiksmingų žemės administravimo sistemų sukūrimą, nes dažnai jas pasisavina politinis elitas ir vidutinioji klasė. 70 procentų žemės, kur yra neregistruota, yra labai svarbi, kalbant apie lušnynų prevenciją. Žemė taip pat labai svarbi stabiliems ir tvariems miestams, maisto saugai, klimato kaitos valdymui ir labai daugeliu kitų problemų, su kuriomis susiduria mūsų, mūsų Žemė dabar, mūsų planeta. Tikėtina, kad planetos tvarumas e, bus e, sumažintas, jei nesukursime tinkamų žemėtvarkos e, žemės politikos priemonių. Šis GLT tinklas ir jo partneriai kūrė tas priemonės, bet tai yra ilgas darbas ir jam reikia daug partnerių. Pavyzdžiui, Olandijos universitetas sėmėsi lyderio vaidmens, kuriant neturtingiesiams pat palankių žemės politikų kūrime, kad būtų pagerinti neturtingųjų žemės standartai. Taip pat dar yra vienas projektas, kurį bandome Haityje. Ir Gelten neseniai surengė e, tarptautinį susitikimą, kad aptartų šios klausimus Lenkijoje. E, Ne viena šalis ar ne viena organizacija neturi visų atsakymų. Gal ten ir partneriai pademonstravo, kad mums reikia stipresnių partneriščių, kad surastume sprendimus. Vienas iš, viena iš svarbių partneriščių, kurias paremėme, yra Afrikos sąjungos, Afrikos vystimosi banko ir jungtinių tautų ekonominės komisijos Afrikai iniciatyva. 2009 e, Liepą Afrikos pareigūnai patvirtino šią iniciatyvą, Europos komisija dabar suteikia lėšas tam. O Habitatas Junktinių tautų paremė šią iniciatyvą pajėgumo kūrimo srityje. Dabar noriu papasakoti jums, kaip šitos priemonės gali padėti ir, ir, iligal, ir įgalinti neturitinguosius. Neseniai mes išbandėme lyties įvertinimo kriterijus, kad nustatytume, kaip e, žemės registrų sistemos atsižvelgia lyties klausimus. Mes dirbame Brazilijoje su viena visuomeninė organizacija, kad jie išbandytų tuos, tas į lytį orientuotas priemonės. Ir pasirodė, kad jie tiek daug padėjo šiai grupiai, kad jie, jie, jiems pavyko įtikinti vietos organizacijas, kad žmonės, kurie turėjo būti iškeldinti, nebebuvo iškeldinti, bet jiems buvo sukel, suteiktos dar geresnės sąlygos. Tai buvo tikrai labai džiuginantis rezultatas, žmonės net verkė. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad aišku, jog be naujų žemės valdymo priemonių daugelėje šalyjų nebus įmanoma vykdyti tvarių urbanizacijos politikų ir pasiekti ūkio augimo ir skurdo mažinimo. Tačiau šios priemonės yra taip pat svarbios siekiant pagerinti valdysenos sistemas ir apriboti dabar didelio masto žemės perėmimo veiksmus, dabar, kurie dabar vyksta. Ačiū. Uh, much, Clarissa. Clarissa, labai dėkoju už šį įdomų pristatymą. Čia yra ir kitas kalbėtojas, kuris pateiks praktinių pavyzdžių, ką ji ir jos bendrovė atliko Ruandoje. Jūs tikriausiai žinote, kad Ruanda išgyveno iš ties sunku laikotarpį. Jau Tačiau situacija ten jau stabilizuojasi ir gerėja, todėl labai svarbu kad būtų galima ginti suinteresuotasias grupės ten. Ir norėčiau paprašyti pasisakyti ponę Aną Lok. E, HTSPA organizacijos atstovę papasakoti mums apie padėtį Ruandoje. Dėkoju Jums už žodį. Čia norėčiau papasakoti apie visą valstybę apimančias e, žemės nuosavybės sistemas ir nuosavybės sistemų valdymą Ruandoje, prie kurių prisideda ir Europos, komisijos, Europos komisija savo lėšomis. Mūsų bendrovė šiuo metu vykdo bandomąjį projektą visoje valstybėje. Kodėl būtent Ruanda? Nu, mūsų buvo paprašyta papasakoti apie šią programą, kadangi tai yra pavyzdinė programa, kadangi ji nedaug kainuoja. Ir prie jos smarkiai prisideda Ruandos žmonės bei Ruandos vyriausybė. Taip pat manau, kad svarbu skirti šiek tiek laiko, kad suprastume, kodėl Ruandos vyriausybė nusprendė pradėti reguliuoti nuosavybės, žemės nuosavybės teisės. Pasaulio bankui paskelbus e, ataskaitą apie žemės nuosavybę 2003 metais vyko didžiulės diskusijos dėl e, papročiais pagristų žemės nuosavybės teisių e, kurios e, turėjo būti pakeistos oficialesnių, formalesnių žemės teisų nustatymo būdu. Pagal šią programą apie kurią norėčiau šiek tiek paaiškinti daugiau pagal, žinoma, atsižvelgiant į tą laiką, kurį aš čia turiu, norėčiau papasakoti apie e, programos etapus ir šiek tiek apie taikomus metodus. Galiausiai norėčiau, norėčiau pa, pabrėžti ir keletą problemų, su kuriamis susidurėme šiame procese. Ir kai kurie tų dalykų gali turėti įtakos projekto sėkmiai Ir, ir reikėtų atsižvelgti ir į tai, kiek Ruandos patirtis gali būti aktuali kitoms besivystančioms valstybėms. Tikiuosi, kad jūs įžiūrėsite vaizdą ekrane. Jei galėčiau sugrįžti prie šios programos ištakų, norėčiau šiek tiek papasakoti apie kontekstą, kuriame jie atsirado. Po genocido 1994 metais Ruandoje, 1995 metais Ruanda atsidūrė ypač blogoje padėtyje, kadangi dauguma žmonių buvo perkelti iš savo gimtųjų vietų į kitas vietas valstybė, iš vidaus šalies viduje ir vyriausybė stengiasi e, iš naujo įkurdinti žmonės ir spręsti dėl žemės kylančius konfliktus. Po 1999-ųjų vyriausybė stengiasi imtis labiau struktūrizuoto ir formalesnio požiūrio į klausimus susijusius su žeme ir ėmėsi nuoseklesnės žemės politikos būtent tuo metu pradėjo formuotis oficialus požiūris į žemėvaldos e, sistemą ir žemėvaldos klausimą. Po dešimties metų ši sistema, galima sakyti, iš ties sugriuvo. E, žmonės jautėsi, kad veikianti sistema nepadėjo spręsti konfliktų ir nepadėjo pripažinti žemės teisų, kurios anksčiau buvo turėtos. Tačiau esama sistema iš tiesų tik tai skatino konfliktus. Ir žmo, daugumai žmonių teko iš naujo pradėti te, žemės pripažinimo procedūras. tuo metu Ruanda buvo ypač priklausoma nuo finansavimo iš užsienio. Ir šiuo metu dar norėčiau Jums pateikti teisinį bei institucinį pagrindą davusi pradžią šiai programai, kuris padėjo atsirasti oficialesniam ir sistematiškesniam požiūriui į žemės nuosavybę. 2004 e, metais e, kai pradėjome programą, kurioje dalyvavo ir visuomenės organizacijos, pagrindiniai programos principai buvo e, e, užtikrintas ir kokybiškas prieimas prie žemės, galimybė pasinaudoti žemę. Taip pat už, užtikrintos, e, užtikrinta teisinė e, sistema. Taip pat buvo 2005 metais priimtas e, e, ekologinės žemės įstatymas. Po dešimties metų e, tra, tradicijomis pagrista nuosavybės teisė buvo panaikinta. Antras svarbus dalykas tai, kad žemės registravimas tapo privalomas visoje valstybėje. Ir tai taip pat pagrindė e, nuosavybės teisų pobūdį. Tik labai nedidelė e, žemės dalis buvo paveldėta, buvo privati žemė, kuri buvo paveldėta dar iš kolonijinių laikų. Ir taip pat, kai dalis žemės buvo e, nuomoj, nuomojama valstybei, laikotarpį nuo 59 iki 94 metų. Taip pat buvo įdomus klausimas susijęs su būtent šios nuomos e, e, perdavimu ar pardavimu. Taip pat norėčiau šiek tiek papasakoti apie žemės registravimo programą. Pirmiausia, buvo sukurta daugybė naujų institucijų ir įstaigų. Ypač svarbu turėti e, institucijas, kurių atsakomybė būtų tiksliai nusakyta, nes dažnai būna sukurti puikūs įstatymai, kurie e, dėja persidengia su kai kurių kitų institucijų atsakomybė ar kompetencija. Ir išsprendus šį klausimą, paaiškėjo, kad vis dėlto reikia, reikia imtis ir sukurti institucijas, kurios būtų griežtai atsakingos už tam tikras sritis. Po 2006 metų rugsėjo e, buvo užregistruota 15 tūkstančių sklypų. Ir taip pat buvo įgyvendintas e, strateginis e, kelių žemėlapis, sukurtas strateginis kelių žemėlapis. Taigi, bandomasis procesas turėjo du tikslus. Visų pirma, tiesiog pabandyti patį procesą, pažiūrėti, kaip jis veikia. O taip pat antrasis e, tikslas buvo pažiūrėti, kaip visuomenė reaguoja į šį projektą. Ir ar tai padeda jiems išspręsti konfliktus. Iš Iš esmės žmonės palankiai priėmė šį projektą. Projekto metu buvo užregistruota 15 tūkstančių sklypų, e, kurie sudarė 3,5 tūkstančio hektarų, užėmė tokį plotą. Tačiau, e, žinoma, buvo ir e, šiek tiek ginčių e, dėl žemės, tai daugiausia buvo vidiniai šeimų ginčiai. Taip pat buvo sustip... projekto metu buvo sustiprintas e, institucijų galios. Buvo sukurtas ir gyvendintas strateginis kelių žemėlapis. Ir vyriausybė nusprendė ir toliau laikytis bandomojo projekto metu sukurtos sistemos ir ją plėsti. Iki šio mėnesio pabaigos buvo už, už, šiais metais buvo užregistruota dar 8 tūkstančiai sklypų. E, ir bend, bendras šio projekto tikslas yra, kad būtų užregistruota iš viso 8 milijonai sklypų e, Ruandoje iki 2012 metų. Nesame tikri, kad šie skaičiai yra tikslus. Ir taip pat norėčiau dar šiek tiek papasakoti apie metodus. Na, čia ši diagrama gal smulkiai ją sunku perskaityti, tačiau norėčiau šiek tiek papasakoti bendrai apie e, etapus, apie žingsnius, kurių mes ėmėmės ir vėliau galbūt šiek tiek smulkiau apie kiekvieną jų. Visų pirma, sritis, kuriuose ruošiamės vykdyti registravimo programą, žmonės įspėjame iš anksto. Ir tuomet paaiškiname žmonėms, kokie yra registravimo tikslai ir kokia, ko, kokia bus registravimo nauda ten yra specialūs e, sprendimus priimantis komitetai, kurie nusprendžia, kad e, tam tikras sklypas yra registruojamas, į, įvedamas į registrą, kad būtų galima išduoti nuosavybės dokumentus. Taip pat norėčiau papasakoti apie e, ribų žymėjimo procesą, kuris iš tiesų visiškai viešas procesas. Ir mes naudojame būtent šį metodą. Mes ne, nesinaudojame apžvalgomis, bet naudojamės e, iš didelio aukščio padarytomis nuotraukomis. Ir šiuo metu turime e, iš oro darytų nuotraukų žemėlapis. Ir yra maždaug tūkstantis tokių žemėlapių e, e, kaimo vietovėms ir e, apie tūkstantis, apie 2000 tokių žemėlapių skirtų miesto vietovėms. Mes stengiamės bendrauti su žmonėmis, kurie yra būtent iš tos teritorijos, kurie puikiai ją pažįsta, kurie gali nustatyti mm, nustatyti, kaip teritorija atrodo, atpažinti tam tikrus objektus ir padėti sužymėti tuos žemėlapius. Ir tokiu būdu, kurie galėtų padėti išvengti e, sukčiavimo šioje srityje. Ir kaip galite matyti šioje nuotraukoje, visi e, žiūri į žemėlapį, e, bando rasti savo sklypus ir jie yra išties patenkinti su nupieštomis, nupi, pažymėtomis ribomis. Kaip minėjau, kad registravimo tarnybai yra pateikiamas e, prašymas užregistruoti tam tikrą mm, žemės sklypą. Dar vienas e, svarbus žingsnis yra sprendimo žingsnis, jeigu yra tam tikrų e, ginčių dėl tam tikro žemės sklypo, jį sprendžia vietos vietos sprendimų komitetas ir e, jei ne, jam nepavyksta, vėliau perkeliama į aukštesnę instituciją. Taigi, kokios yra problemos, kokie yra klausimai, su kuriais susidūrėme šiame registravimo etape. Tai pirmiausia, pradėčiau nuo e, skirtumo tarp e, ribų nustatymo ir jų atvaizdavimo žemėlapiuose. E, bei e, formalaus e, nuosavybės dokumentų išdavimo. Su, sudarius žemėlapius atsiranda problema išduodant nuosavybės dokumentus ir tai iš tiesų kelia susirūpinimą, kadangi tokiu atveju negalime nepaisyti žmonių, jeigu jie negauna nuosavybės teisės dokumentų ir jei jie pateikia prašymą, tačiau vis tiek negali gauti e, nuosavybės teisės dokumentų, vėliau prašymas e, nebetenka galios, nes jis galioja tam tikrą laiką. E, stengiantis geriau administruoti šią sistemą, reikia daugiau išteklių, reikia, reikia geriau, e, reikia stengtis labiau e, kompiuterizuoti šią sistemą. Dar viena problema yra tai, kad jeigu atsiranda daugiau ginčių ar e, teisinė sistema yra pajėgi juos išspręsti ir kokių dar išteklių reikia stiprinti teisiniai sistemai, siekiant išspręsti ginčius dėl žemės, kad tie ginčiai netruktų per ilgai. Taip pat dar vienas klausimas, kam turėtų išlaidos dėl e, šio registravimo programos. E, Ruandos vyriausybė yra tvirtai įsitikinusi, kad žmonės patys turi mokėti už paslaugas ir jie nenori elgtis kažkaip kitaip šiuo konkrečiu atveju. O palyginus su visomis kitomis vykdomis žemės registracijos programomis. Ruandoje vykdoma programa yra išties pigi. Ir ji tampa dar pigesnė dėl to, kad mes naudojamės vietos žmonių paslaugomis ir išvengiame logistikos sąnaudų didėjimo. Taip pat programa gan pigiai atsieina ir dėl pačių žmonių dalyvavimo, kurie sutinka dirbti už labai nedidelę algą nors programa yra ir pigi, tačiau ji vis dėlto šiek tiek kainuoja, kad, nes e, dauguma Ruandos žmonių yra iš tiesų vargiai gyvenantis žmonės. Ar šį procesą būtų galima pritaikyti kitose besivystančiose valstybėse? Manau, kad reikėtų pirmiausia atsiž... reikėtų pasverti. E, ir tai, kad programa yra gan pigi ir taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad reikia ne, nemažų teisinių institucijų pajėgumų siekiant išspręsti ginčius. Ir tokiu atveju registravimo programos tikslumas nėra e, idealus. Taigi šios aspektus reikia pasverti prieš imantis taikyti Ruandos pavyzdį kitose besivystančiose valstybėse. E, bandomajame etape daugeliu institucijų e, sekėsi puikiai, tačiau reikės pažiūrėti, kaip joms seksis e, įgyvendinti šį projektą toliau. vis dar yra skirtumų tarp e, e, sistemos, tarp teisinės sistemos ir tarp esamos e, sistemos, m, mm, pagal kurią žmonėm, žmonėm teisė priklausė e, tradicijų pagrindais. Ir kalbant su vietos teisininkais, žmonės randa iš ties gan naujoviškų būtų išspręsti šį konfliktą. Taip, taip pat dar vienas svarbus dalykas yra, kaip e, yra sukūriamos ir kaip palaikomos e, registravimo programos sistemos. Jeigu e, negalite sekti registravimo programos eigos, registravimo sandorių, tuomet galima sakyti, kad visos pastangos naina per niek. Na ir galiausiai trys paskutiniai punktai. Taigi norėčiau pasakyti, kad šis metodas taikomas Ruandoje ir kainuoja tikrai nebrangiai ir tikrai gali būti naudojamas kaip pavyzdys kitose besivystančiose valstybėse, bet kaip jau minėjau, reikia atsižvelgti į E, programos tikslumą į teisinių institucijų pajėgumus. Uh, dėkoju išdėmesį ir dėkoju už jūsų pristatymą, kuris buvo labai praktinė, praktiškas ir naudingas. Ir labai malonu, kad pasidalėjote savo patirtimi. Esu įstikinęs, kad daug žmonių turėsims klausimų. Jūs minėjote 8 milijonus skirtų sklypų. Gal galėtumėte pasakyti, kiek tai kainuos? Norėčiau pas, parašyti, pasisakyti Aleną Rožgut apie jo patirtį Kenijoje. O, atsiprašau, Madagaskare. Ir papasakoti gal kad e, komiteto nariai galbūt galėtų palydinti jo, jo patirtį ir ponios Lokio patirtį. Ačiū, pirmininkė. Na, paradoksas tas, kad situacija šiuose valstybėse neįpač daug skiriasi. Aš E, su Ruandos situacija susipažinau praeito amžiaus e, paskutinėme dešimtmetyje, kai ji plėtojo savo e, žemėtvarkos politiką. Aš čia noriu parodyti vieną nuotrauką. Atkreipkite dėmesį, koks nevienodas yra Madagaskaro kraštovaizdis. Kalvos taip pat nuokalnės ir labai daug mažų žemės plotelių, sklipelių. Ir kaip kalbėjo anksčiau kalbėjusieji, dažnai labai sunku nustatyti tų sklypų ribas. Tai yra sudėtingas procesas naudojamasi iš palidovų darytomis nuotraukomis Taip pat jas reikia išplėsti, padidinti, tai yra brangu. Taigi susidurėme su realia apčiopiama technologijų ir išlaidų problema. Kita problema yra teisinė problema. Tai jau buvo minėta. Na, o Fernando de Soto savo knygoje nagrinėjančioje kapitalo klausimus mini tai, kad sprendimai E, nagrinėjant tokius ginčius, dažnai priimami e, vietos teisėjų, tačiau naudojantis užsienio praktiką. Suvo, mažai e, suvokiant vietos žemėtvarkos specifiką. Taigi Madagaskaro gyventojai yra suinteresuoti tuo, kad ta politika būtų vietinė. Anksčiau buvo minėta, kad kai kuri registruota žemė priklauso elitui, e, tai yra žemė, kurios e, teisės priklauso tam tikroms giminėms pagal e, paveldo teisę, na, o kitokia sistema yra įsivyravusi, pavyzdžiui, Australijoje. Bet Madagaskare žemė e, skirstoma pagal nusistovėjusias tradicijas ir kultūrą. Taigi, norint suvokti Madagaskaro specifiką, reikia kalbėti jų kalba. Pavyzdžiui, joje nėra žodžio nuosavybė. Yra tam tikri pavadinimai pavadinti tam tikriems veiksmams, e, žemės apdirbimui, yra e, tam tikri žodžiai e, giminystės santykiams ar pagal tai atitenkanti čia žemiai pavadinti. Turbūt žinote problemą susijusią su prieigos prie žemės ribojimu. Mes juk visada gyvename ant žemės, netgi išėję iš šio gyvenimo atsigulame taip pat ant žemės. Taigi teisinė prasme tokios problemos nuolatos kyla. Aš, kaip matote, iš mano pražilusių plaukų daug dėmesio skiriau šiai problemai, ne vienerius metus pragyvenu Afrikoje. E, Mano specializacija yra Prancūzijos kodeksas ir e, žemės teisė, tačiau ilgainiui mano specializacija tapo šiek tiek kitokia. Kalbant apie pasaulio pietuose esančias valstybės, galime pasakyti, kad esama besidubliuojančių žemės nuosavybių teisių, taigi jos kartais persipina. Pavyzdžiui, Madagaskare esančių ryžių laukų teisės, aišku, nepriklauso tuose laukuose dirbantiems valstiečiams. Vėlgi, vienaip ryžių laukai traktuojami tuo met, kuomet juos auga ryžiai, kitaip, kai dėlius nuimtas. Taigi, e, netgi jeigu valstybė ar kultūra nepakankamai gerai suvokia privačios nusavybės teisę, iš to išplaukia didžiulių problemų. Dažnai vienaip yra suvokiamas pačios žemės, o kitaip jos paviršiaus panaudojimas. Kolonijų laikais nuosavybė buvo kažkas labai naujoviško. Ir netgi teisės prasme Tai yra vėlgi e, naujoviška samprata. Dažnai e, nustačius teisės į žemę pastebima, kad jos netitinka plotų skaičiaus. O kalbant apie registravimo klausimus, nors ir yra tam tikra registravimo sistema, leidžianti gauti teisę į vieną ar kitą teritoriją, ją apribojant, beje, žemės sklypų teritorijas ir ribas nustato valstybė. Prieš keletą metų teko dirbti Kamerūne ir prie oro uosto buvo ženklinama e, teritorija, dalinama į plotus. Ten atvykę žemėnaudos specialistai matuodami žemę e, dažnai paprašydavo padengti papildomas išlaidas, kurios dažnai siekdavo apie 30 procentų bendros žemės vertės. Tai rodo, kad labai sudėtinga apibriežti e, žemės ploto ribas. Antra problema yra susijusi su jau galiojančiomis žemės nuosavybės teisėmis. Sakykime, Madagaskare kai kuriuose teritorijose žmonės gyvena karta iš kartos tačiau administracinis komitetas e, dažnai priima vienašališkus sprendimus tais atvejais, kai ten gyvenantis valstiečiai vis dėlto paprašo jiems suteikti nuosavybės teises. Be kita ko, nuolatos priiminėjami nauji teisės aktai koreguoja ir pačią nusavybės teisų situaciją. Be kitako, naujai suteiktos žemės nusavybės teisės turėtų būti įrašomos tam tikroje registro knygoje, tačiau niekas to padaryti e, neturi laiko. Madagaskare yra 29 departamentai, 29 administracinės tarnybos, taigi turbūt savame aišku, jog sistema e, nėra priimtina naudotojui be kita ko e, išlaidų prasme, ji yra taip pat nepraktiška. Aišku, e, skaičiai skiriasi, tačiau atrodo, kad valstietis norėdamas įregistruoti kelių hektarų žemės sklypą turėtų mokėti maždaug 500 dolerių. Kas gali mokėti tokią kainą, kai pajamos šioje valstybėje vidutiniškai yra vienas doleris per dieną. Aišku, e, tokia yra oficialioji statistika, į ją neįskaičiuoti kiti veiksniai, tačiau vis dėlto reikia suprasti, kad žmonės gyvena nuolatos e, tokioje neiškioje situacijoje jie turi e, gauti pajamų, kad galėtų išgyventi dar vieną dieną, dar vieną valandą. O žemės, teis, žemės nusavybės politika nėra labai patikima. 2005 metais Madagaskaro institucijos pasiūlė dar vieną žemės nusavybės sistemą, ganš sistemą, kuri jau yra daug labiau pritaikyta valstybės specifikai. Tokia sistema numato vietos paslaugas, galimybę tokiamis paslaugomis pasinaudoti, įkurta tam tikra e, vietos žemės valdytojų institucija ir būtent tie asmenys turėtų nustatinėti žemės nusavybės teisės tais atvejais, kai jų nėra. Anksčiau tai buvo centrinės valdžios prerogatyva. Asmuo, kuris norėtų gauti e, nusavybės teisės į jo žemę, kreipiasi į vietos valdžios instituciją, kuris sudaro vietinį komitetą. E, į jį įeina bendruomenės atstovai ir kitas pareigas užimantis asmenys, pavyzdžiui, Rija Madrintai yra vadinamieji bendruomenės išminčiai, taip pat kaimynai. Tai reiškia, kad visa procedūra yra vieša. Kaip jau sakiau, tokia procedūra padeda klausimą išspręsti iš karto. Kartais net anksčiau nei kyla galimi konfliktai dėl leidimų suteikimo ir panašiai. Vėliau pateiksiu statistinių duomenų. tik tai 5 procentai žemės savininkų kreipiasi dėl e, leidimų išdavimo. Per pastarosius du mėnesius būtent 5 procentai e, žemės savininkų kreipėsi dėl leidimų išdavimo. Vėliau e, pateiksiu daugiau statistinių duomenų. Madagaskare yra maždaug 600 e, vadinamųjų žemės ribų nustatinėtųjų ir 29 vietinės e, žemėvaldos institucijos, o e, leidimus gali išduoti kiekvienas meras. Leidimo kaina sudaro mažiau nei 10 procentų žemės nusavybės gavimo kainos. Leidimas maždaug parengiamas per 78 dienas. Taigi e, e, dar yra užsilikusių prašymų iš praeito amžiaus 60-mečio, kuomet leidimai taip ir nebuvo suteikti. nuo 2006 metų e, buvo pateikta e, šim, virš šimto tūkstančių prašymų, išduota tik tai apie 20 tūkstančių, taigi neturėkime iliuzijų. Tokia sistema problemų neįspręs dėl to, kad buvo padaryta klaidų žemėtvarkos politikos srityje. Kol kas Madagaskaro sistema nėra palanki investicijoms. Madagaskaro e, piliečiai nesuinteresuoti žemės vertės piniginiai išaiškai, jiems svarbiau e, perduoti tą žemę savo vaikams. Ir šią prasme, jeigu e, jeigu asmuo jau gauna leidimą, tai jisai gali tobulinti savo sklypą. O jeigu leidimo neturi, e, tai tas sklypas ir lieka apleistas, neapsodintas. Mes galvojame, vadovaudamiesi savo supratimu, suprasdami, kas yra privati nuosavybė. E, mūsų e, sistemoje tai reiškia investiciją. Tuo tarpu Madagaskare tai e, visiškai kitokia samprata. Kartais Madagaskaro um, e, plotai, sklypai siekia maždaug 2 metrai ant 3, tai yra juokinga iš palidovų dažnai darytose nuotraukose net nesimato tokių sklipelių. Tuo ir baigsiu. E, ačiū uždėmesi. Madagaskar. Ačiū už jūsų įdomų pasakojimą apie tai, ką darote Madagaskare. Bet nepamirškime, ką mes čia bandome padaryti. Mes nebandome tik užregistruoti neregistruotos žemės, nebandome e, lušnynų gyventojų priversti užregistruoti savo žemės. Mes darome dar daugiau nei tik tai. Mes kuriame kapitalą. Visos registracijos, kurios buvo atliktos tiek Ruandoje, tiek tie 8 milijonai, kuriuos tikėtina užregistruosime Ruandoje, taps kapitalu. Tai taps turto kūrimo proceso dalimi. Aš šatelene turiu būtą. Bet jei pasakyčiau jums, kad neturiu nuosavybės dokumento, a, aš jo jums parduoti negalėčiau, bet galėčiau atiduoti sūnui. Bet jeigu turėčiau tą dokumentą ir bankė jį pateikti kaip e, užstatą, kad pasiskolinčiau pinigų, tai tada jau taps kapitalu, jei norėčiau pirkti kitą automobilį ar kitą namą. Taigi mes čia iš esmės bandome uh, suteikti kapitalo besivystančiams, skurstančiams šalims. Ir jeigu mums tai pavyktų, kaip buvo sakyta, sukurtume 17 trilijonų turto, dolerių turto. Tai dar daugiau ne tris kartus ES biudžetas. Aišku, laikas bėga, mums dar reikia padiskutuoti. Aš norėčiau dabar Jums pateikti peno mintims. Registracija, mes kalbėjome apie ją Ir aš dabar nekalb, nekalbu apie registravimą sąsiuvinėje kokiame. Kleitinas ir aš kalbėjomės apie registravimą internete, apie informaciją prieinamą internete tiems, kas ją domisi. Yra visai eilė klausimų susijusių su registracija, kuriuos galėtume aptarti. Taigi dabar paprašysiu komisijos pakalbėti, e, tačiau mano kolega taip pat norėtų pridurti kai ką. Jums leidus norėčiau vieną dalyką pasakyti. Kodėlgi aš norėjau šitos diskusijos? Man atrodo, kad mes tikrai turime plėtoti šią politiką ir manau, kad komisija taip pat tam turėtų skirti laiko. Norėčiau paaiškinti, kodėl taip manau. Visų pirma, norėčiau papasakoti apie savo patirtį vienoje Europos šalyje, Airijoje, man labiausiai pažįstamoje šalyje ir noriu pasidalinti šią patirtimį. Kodėl mes, mūsų airija yra suskai, suskai, suskaidyta? Būtent dėl nusavybės. Labai mažas gabalėlis žemės buvo duotas e, šiaurės rytinėje dalyje žmonėms. Jie dirbo tą žemę, e, augino linus, turėjo interesų toje žemėje, turėjo kapitalo. Likusioje Airijos dalyje buvo e, žem, žemė, žemės savininkai, žemvaldžiai, kurie nesirūpino skurstančiais valstiečiais, tada e, e, atsirado tas badas, kur, kurio metu labai daug išmirė, viena aštuntoji gyventojų išmirė. Ir iš tikrųjų Airijos, Airijoje žemės klausimas apsprendė netgi e, politinius klausimus. Ir vis, per visą XIX amžių tai buvo problema. Bet kuriuo atveju per savo gyvenimą ir kaip gyvenimą, kaip gyvenimą politikoje žemės buvo išpirktos, atiduotos valstybei, taip pat iš naujo paskirstytos. Mes neturėjome žemės ministrą, kol viskas aprimo ir žemė buvo padalinta. Norėčiau komisijai pasakyti, kad galbūt ir mūsų modelį reikėtų pastudijuoti. Juk kalbu apie šalį, kuri kažkada priklausė imperijai, kurioje netaip jau seniai buvo baisus badas Ir tas nuosavybės klausimas lab, suvaidino labai svarbu vaidmenį šalies vystimise. Tačiau tai buvo prieš atsirandant kompiuteriams, palidovams ir komunikacijų technologijoms. Mes turime ES e, erdvės agentūrą. Ir ta, tie pūdymai, kurių reikia kuriuos turi palikti kuriuos ūkininkai turi palikti, kad gautų kompensacijas, taip pat turi būti nufotografuoti palidovų. po tsunamio taip pat buvo pasinaudota palidovų nuotraukomis, kad žmonės galėtų įrodyti savo nusavybę. Aš tiesiog sakau, kad visuo tuo galime pasinaudoti, galime pasi, pasiremti ir savo patirtimi sukauptą valstybėse narėse ir institucijose. Taip nustatome žemės nusavybę. Ruandoje buvau labai nustebintas. Aš mačiau jų žemės registro atitikmenį. Ir iš jūsų kompanijos žmonės ten dirbo, taip pat iš Britų žemės registro Niderlandų, taip pat, kad padėtų suvokti tą žemės ir turto registravimo idėją. Ir jie tai darė ne tik pasakodami žmonėms, kaip tai daryti. Aš Airijoje buvau vietos plėtros ministru ir labai daug mm, dalyvau konsultuojant bendri, bendruomenės. Ir kaip tik Ruandoje kaip tik vyksta tokie patys renginiai, organizuojamos futbolo varžybos bendruomenėse. Po to kalbamasi apie žemę, pasakojama apie žemės mainus ir taip toliau. Taigi egzistuoja būdų, kaip visą tai padaryti įtraukiant žmonės. Ir tai visai nėra neįmanoma. Nežinau, kodėl mes čia kalbame apie trilijonus. Aš tiesiog jum galiu pasakyti, kad mano šaliai tai buvo svarbu ir visai netaip seniai. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad Dublinė, mano rinkimo apygardoje, yra didelis, so, dideli plotai socialinio būsto. Tačiau, kai žmonės, žmonėms buvo suteikta nuosavybės teisė į tą būstą, tai jis tikrai pasikeitė, jis daug pagerėjo, labai pagerėjo. Žmonėms tai suteikia pasitikėjimo savimi. Taip pat žmonės po to pradeda pirkti būstą ten ir visa vietovė pagerėja. Man atrodo, kad, aišku, tai neįvyks per naktį, bet šio Šio posėdžio tikslas tikrai yra pastumėti dar į priekį šią darbo tvarkę, šį tikslą. Taip pat įvairiose frakcijose kolegos sako, kad tikrai reikia tai padaryti. Man atrodo, kad reikia pasinaudoti sukauptą patirtimį ir gal komisija galėtų kažką padaryti, mm, panagrinėjusi situaciją. Taigi tiesiog norėčiau pateikti tokį pasiūlymą komisijai. Aš dabar norėčiau paprašyti Vimo Olhofo ir Josijos bloko tarti keletą žodžių. Ne kartu iš karto, aišku. Ačiū pirmininkė. Aš esu Wim Molkomf, dirbu vystimosi generalinėme direktorate, esu atsakingas už žemės ūkio ir maisto saugos klausimus. Dėkui už tai, kad suorganizavote tokius įdomius klausimus ir dar sėkiai iškėlėte šį klausimą. Manau, kad na, tiesiogiai reaguodamas į paskutinį pono Mičelo raginimą, noriu pasakyti, kad tikrai pripažįstame šią žemės svarbą. Ji yra tik, tai yra tikrai svarbus mūsų darbo tvarkės klausimas. Ir bandysime pažiūrėti, kaip galėtume pastumėti visą šį reikalą į priekį kartu su jumis esančiais čia, šioje salėje šiandieną. Tačiau. E, darbo tvarkė šis klausimas jau yra seniai Tai taip pat įrodo ir Europos Sąjungos žemės politikos mm, gairės, kurios buvo paskelbtos 2004 metais ir iki šiol lieka labai aktualios ir naudingos. Dauguma iš informacijos tame dokumente ir kai kurie kalbėtojai tai minėjo, tikrai išlieka aktual, aktuali. Kalbant apie žemę, turime prisiminti, kad nėra bendro visiems tinkančio vieno sprendimo, turime atsižvelgti ir į situacijas įvairiose šalise. Taip pat labai svarbu dalyvauti, pro, dalyvavimas procese. Tai aišku, užtrunka ir reikia numatyti tam tikrą laiką, kad galėtume įvykdyti procesus. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kad turime visų pirma kalbėti apie prieigos prie žemės užtikrinimą ir prie e, susijusių teisių prieigos užtikrinimą. Tai yra šio klausimo esmė. Ir tų, tokiu būdu galėčiau padaryti sąsąją su jūsų įžanga pirmininkė, būtent, kad reikia didinti pajamas ir turtą. Todėl, kad žemė pati savaime yra pagrindas gamybai, gyvenimui, pragyvenimo šaltiniams, prieigai prie išteklių, e, ganyklos, miško produktai, vanduo ir taip toliau ir panašiai. Buvo pabrėžti šitie aspektai, o taip pat koks svarbus yra ir institucijų vaidmuo. Kaip svarbu yra įkurti institucijas, kurios veiksmingai registruotų žemę, kurios e, ieškotų sprendimų konfliktams. Dar vienas dalykas, kuris yra gairėse, yra tai, kad reikia pripažinti tradicinės ir neoficialias žemės naudojimo e, formas. Vėlgi, čia nėra vieno visiems tinkančio sprendimo. Reikia atsižvelgti į individualius atvejus. O dabar, pereinant prie praktinės pusės, Komisija savo vystomosiuose programuose paremė įvairiausias iniciatyvas pasaulinių kontinentinių lygių, pavyzdžiui, per tarptautinę žemės koaliciją, per paramą Afrikos žemės politikos gairiams. Tačiau ir nacionaliniu lygiu egzistuoja visa eilė programų Namibijoje, Bangladeše, Ruandoje, Venezueloje ir Vietname, be kitų. Taigi yra nemažai programų pasaulyje, kurias mes remiame. Aišku, mes norėtume padaryti dar daugiau, kur tik įmanoma ir galima. Ir nesileisdamas į diskusiją, kuri vyks antrosios dalies metu, norėčiau paminėti, kad vienas aspektų, kuris nebuvo pakankamai išnagrinėtas tose ES gairėse, tai yra didelio masto investicijos, kurios vyksta tose vietose, kur egzistuoja tradicinės teisės ir žemės ir tradiciškai buvo žemė dirbama mažose sklipeliuose. Mano kolega Juzajas Blokas pirmininkauja ES grupiai besidominčiai būtent šiuo aspektu ir jisai tars papildys mane vėliau. Ir dabar norėčiau baigti savo pasisakymą. Ačiū. Ačiū, Vimai. Dabar norėčiau kito komisijos atstovo paprašyti susitelkti tik ties nuosavybės teisėmis Is there somebody else from the commission going to speak? Ar dar yra norinčių komisijos atstovų pasisakyti? Pirmininkė, atsiprašau, ar galėtumėt pakartoti klausimą? Jeigu jūs kalbėsite, norėčiau paprašyti, kad galėtumėte pas, pa, pasisakyti tik apie žemės nuosavybės teisės apie nuosavybės teisės, apie lūšnynus. Pagrindinė problema yra tai, kad Europos e, Sąjungos politikoje dėl e, žemės nuosavybės teisių nėra teigiama, kad registracija nėra naudinga. Registracija yra tikriausiai bet kokiu atveju reikalingas dalykas. Tačiau e, procesas iki registracijos dažnai yra vykdomas e, institucijų besivystančiose valstybėse ir dažnai egzistuoja tam tikras kontekstas tekstas, dėl kurio šių procedūrų negalima atlikti greitai. Tarkim, tokia valst, tokiose valstybėse kaip Ruandoje, kur gyventojų yra nemažai ir registracijos poreikis yra daug didesnis. Tuo tarpu galbūt kitose valstybėse ir kaimo vietovėse nėra tokio didelio spaudimo dėl išteklių. Ir dėl to galbūt registracijos sistemos, registracijų sistemo poreikis nėra toks didelis ir jo nereikia taip greitai. Dar taip pat norėčiau pasakyti apie žemėvaldos teisės kaimo vietovėse. Ir norėčiau pradėti naują diskusiją. Ar norėtumėte kažką pridurti? Dėkoju už suteiktą žodį ir už tai, kad surengėte šią diskusiją. Nors nepaisant to, kad aš iš tiesų ne visiškai pritariu išsakytą mirtim ir galbūt mano žodžiai nuskambės provokatyviai, tačiau mano klausimas būtų toks. Kaip daugeliui ekonomistų bei politikų uh, žemės e, teisės bei nuosavybės teisės yra visiškai tas pats ir nesu įsitikinusi, kad privatizavimas šiuo atveju yra pats geriausias sprendimas. Tačiau visai neseniai 2007 metais Ruandoje Junktautų asamblėje priėmė sprendimą dėl paveldėtos žemės. Ir žmonės, tai, tai įtvirtino žmonių teisę į išteklius bei žemę ir nuosavybę, kurią jie naudojo ir turėjo. Kai kalbame apie Kopenhagos klimato rezoliuciją, aš vis dar kalbu apie vietos žmonės ir apie jų kolektyvinės teisės į teritoriją. Uh, taip pat ir autonomiją. Taigi, kokia gali būti sąsaja tarp teisių į paveldėtą žemę ir privatizacijos, kurią daugelis mato kaip vienintelę išeitį siekiant įteisinti nuosavybės teisės. Taigi ši diskusija man primena kai ką. ir primena vieną skaičių, kad Europoje kas tris minutės užsidaro ūkis. Ir komisijos atstovai jau minėjo, kad viena tikrųjų problemų yra būtent prieiga prie žemės. Netgi žinant visas e, e, šias užsidarančias fermas, užsidarančius ūkius Europoje, nemanau, kad tą būtų galima sieti su privačia nuosavybė. Greičiau tai susijęs su nesugebėjimu e, gražinti paskolų. Svarbu užtikrinti prieigą prie žemės, nebūtinai įteisinant pačią nuosavybę. galiausiai pradėsime politinę diskusiją. Ar galėčiau paklausti mūsų e, kolegijos atsakyti į šį klausimą? Gal ponas Lytonas? Manau, kad tam tikrų lygių skirtumas tarp kolektyvinės ir privačios nuosavybės paslėpia e, tikrovę du žmonės gali dalytis tą pačią lovą ir gali dalytis tuo pačiu namu. Tuo, taigi vis, visuomet egzistuoja tam tikras dalymasis tam tikrais dalykais. Tačiau kalbant apie privatizaciją ir apie jūsų iškeltą problemą, manau, kad ką aš bandžiau paaiškinti savo kalboje, tai yra tai, kad vyksta konkurencija tarp menkų išteklių ir e, žmonių noro jais pasinaudoti. Kiekvienas nori pasinaudoti e, vertingesniais ištekliais. Ir kalbant būtent apie vietos bendruomenės, svarbu pripažinti, kad bendruomenė yra vietos valdžia. Negalime ignoruoti, kad vietos bendruomenė turi tam tikrų e, tradicinių teisių į tą teritoriją, paveldėtų teisių į tą teritoriją. Ir tos tradicinės teisės neturėtų būti pamintos. E, Taip pat daugeliu atveju kolektyvinė bendruomenės nuosavybė ir, ir jos bandymas e, priešintis e, privatizacijai yra mm, dažnai ideologinė, ideologinis dalykas. Šiuos klausimus iš tikrųjų reikėtų spręsti kiekvienos šeimos atveju atskirai. Jei šeima ar bendrovė, bendruomenė sutinka su tuo, galima e, šį klausimą išspręsti. Tačiau taip pat svarbu ir nuspręsti, kas priklauso bendruomeniai, o kas ne. Kad nebūtų dviprasmybių e, neiškumų. Dėkoju ir prieš paklausimas Klaris norėčiau paklausti Anos. Su kuo susidūrėte šioje srityje, būtent kalbant apie Ruandą konkrečiai? Jei teisingai supratau pasisakymą, kad yra e, tam tikras nepasitenkinimas privatizacija kaip e, e, visų problemų sprendimo būdų, siekiant užtikrinti prieigą prie žemės. Nemanau, kad šis klausimas yra plačiai aptariamas Ruandoje ir nemanau, kad m, mm, privati nuosavybė yra e, laikoma savaime suprantamų dalykų. Visa žemė priklauso e, valstybei ir yra tam tikri ilgalaikės nuomos e, sandoriai. Tačiau labai daug diskusijų vyksta, ar reikėtų vykdyti daugiau žemės perdavimo sandorių. Kalbant apie bendruomenės nuosavybės pripažinimą, žemėvaldos teisės yra suteikiamos, jei jūs tą žemėte užėmėte ir valdėte bent dešimt metų. Taigi jūs galbūt neturite oficialių teisų į tą žemę, tačiau teisė, prieigos teisė į žemę yra suteikiama, yra garantuojama. Nesu tikra, ar tiksliai atsakiau į šį klausimą ir nelabai gerai žinau, kaip užtikrinti prieigą prie žemės. Dar norėčiau šiek tiek nušviesti šią situaciją. Jūs žiūrite į žmogų, kuris valdo iš ties nemažą žemės plotą ir dėja didžioji, didžioji mano žemės dalis buvo atimta vyriausybės, ji tą žemę perdavė žmonėms, kuri tą žemę dirbo. Ir Tai įvyko Šri Lankoje. Šiame parlamente yra vienas žmogus, ponas Galageris, kurio šeima įkūrė kooperatyvą ir e, tokiu būdu valdė žemę. Taigi, manau, kad po truputį pereiname prie antrosios diskusijos dalies. Panašią situaciją turėjome ir Airijoje, kai ne, dėl žemės nusavybės teisų nebuvo staiga, pradė, buvo, nebuvo staiga pradėta keisti politiką. Viskas keitėsi tarsi savaime. Šių visų tikslų mes siekime patys dėl savęs. Ir kai aš važiuoju į Ruandą, matau, kad žmonės mobiliaisiais telefonais moka naudotis daug geriau nei aš. Tai yra protingi žmonės turintys savų siekių. Ir aš turiu viziją, kad skurdas besivystančiose valstybėse kada nors baigsis. Ir tie žmonės, e, kurie siekia savo siekių, jie yra lygiai tokie pat kaip ir mes, kurie e, nori to, tų pačių dalykų kaip ir, kaip ir mes. Ir manau, kad Jeigu mes pripažintume tas jų žemės teisės, mes daug ką pakeistume, pakeistume jų gyvenime. Pone Mičela, jeigu galėčiau pasakyti, kad mano mintis buvo visiškai priešinga jūsiškiai. Europoje ir Vokietijoje mat, matau tūkstančius. Tai būtent yra 3 milijonai 7 tūkstančiai žmonių, kurie buvo priversti palikti savo žemę, kuri e, mm, mm, buvo privati nuosavybė, bet buvo įkeista siekiant gauti paskolas. Manau, kad mano mintis yra, kad reikėtų užtikrinti prieigą prie žemės, e, mm, nesiejant jos su privačia nuosavybė. Give... Manau, kad reikia suteikti žmonėms nuosavybės teisės. Ir tai yra veiksminga sistema mm, išsivyščiusiose šalyse, manau, kad tai turėtų būti veiksminga ir besivystančiose valstybėse. Čarlzas e, Gorensas gal norėtų pasisakyti? Ne. Na, atrodo, kad jis sutinka. Ar dar kas nors iš kolegijos atstovų norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinoma, tikrovė yra tokia, kad tai yra susiję ir su socialiniais žemės faktoriais, ir su žemės keitimu savaime. Tačiau kalbant apie nuosavybės kopėtėlės, galima sakyti, kad e, pradėjus nuo nedidelės nuosavybės gali, ją galite vis didinti ir didinti. E, taigi žmonės gali rasti savo vietoje to, to, tose nusavybės pakopose, e, ten, kuriems yra tinkamiausia. O šiuo metu aš būtent kalbu apie e, urbanizuotus plotus, apie miesto teritoriją. Yra e, privati nuosavybė bei oficiali valstybės nuosavybė. Taigi norėčiau pabrėžti, kad Komisijos parengtos gairės yra e, labai geras dalykas, tačiau vis dar yra dalykų, galėtume iš, kurių galėtume išmokti, ypač kalbant apie urbanizuotas teritorijas. Dar norėčiau sutikti žodį ponui Mičelui ir perduoti pirmininkavimą jam. tikriausiai norėtume paprašyti dabartinį kolegiją persėsti į pirmąją eilę, o čia susėsti e, naujus kolegijos narius. Dabar mums liko tik valanda ir labai tikiuosi, kiekvienas iš keturių kalbėtojų nekalbės ilgiau nei dešimt minučių. Ir vėliau turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to... Norėčiau visus pasveikinti ir pakviesti, nes baigti turime 6 valandą. Taigi, antroji diskusijų dalis yra susijusi su žemės užėmimu ar nusavinimu besivystančiose valstybėse narėse. Ir taip pat mes bandome uh, kovoti su tokiomis apraiškomis. Pakvietėme keturis kalbėtojus - Roman Herė iš First Information and Action Network Vokietija, Violet Runaper iš e, trečiojo generalinio direktorato direktorė, Michael Taylor. Jis yra e, programos Global Policy and Africa valdytojas ir Henry Ferraja. E, kuris yra iš Indonezijos, yra e, e, Levija Kampedesina, generalinis koordinatorius. Prašom. E, žodis ponui Romanui Herė. Ačiū. Už pakvietimą pabandysiu kalbėti, suspėti per dešimt minučių. Atrodo, mano pranešimo pirmoji skaidrė jau rodoma. Pirmiausia, norėčiau uh, padėkoti komitetui už tai, kad šie du klausimai e, yra susijęti, kad susijote žemės nusavybės teisų klausimą su žemių užgrobimu. Pirmiausia, pristatysiu šią temą, pateiksiu bendresnių pasvarstymų jeigu tikitės, kad aš kalbėsiu apie kažkokius konkrečius susitarimus dėl žemės nuosavybės ar e, kalbė, pateiksiu pavyzdžių, tai to nebus, kalbėsiu bendriau. Pirmiausia, šį reiškinį turime suprasti plačiau. Tai yra iš žemės įsigymo išeinantis klausimas, bet čia reikia pasižiūrėti į žemės ūkio, gavybos, turizmo klausimus, taip pat kalbėti apie gamtinius e, rezervatus, saugomas teritorijas bei specialiasias ekonominės zonas. Tačiau savo pranešime aš griežtai apsiribosiu tik tai žemės ūkio veikla. Taigi, FAO yra įvertinusi, kad per pastaruosius trejus metus Afrikoje 20 milijonų hektarų žemės įsigyta užsienio investuotojų. Kitais tyrimais nustatyta, kad tas skaičius yra net 50 milijonų hektarų visoje Europoje žemės ūkio tikslais naudojamos e, teritorijos dydis siekia 100 milijardų hektarų. Taip pat ilgalaikės nuomos susitarimais yra naudojamas, naudojamas nemažo žemės teritorijos. Tokie susitarimai galioja 30-99 metams. Taip pat norėčiau priminti pirmąjį diskusijų raundą kalbėta apie žemės rinkų liberalizavimą. Nuo praeitų metų paskutinio dešimtmečio vidurio pasaulio bankas ir e, tarptautiniai dvišaliai donorai kalbėjo apie tokio reiškinio būtinumą, kadangi tai skatintų tarptautinės investicijas. Vienas žymus e, donoras, taip pat Vokietijos plėtros e, ir, ir donorystės prasme tokie liberalizavimo žingsniai yra remiami. Taip pat e, per pastarosius dešimtmečius padidėjo e, tiesioginių užsienio investicijų į žemės ūkį. Jau buvo sakyta, kad dešimto dešimtmečio pradžioje net 3 e, milijardai jav dolerių e, buvo e, tokiu būdu nukreipti į žemės ūkį. 2007-aisiais dar didesnė suma buvo investuota tiesioginių užsienio investicijų forma. E, šis transformacijos procesas atsirado dėl trijų veiksnių. Visų pirma, 2008 maisto kainų krizė, taigi vėlgi daugelis valstybių pradėjo nagrinėti maisto tiekimo saugumo klausimus. Turtingiausios valstybės dabar užsima vadinamuoju offshoriniu žemės ūkiu. Tai reiškia, kad bandoma užtikrinti maisto tiekimą pasinaudojant plačiai siekiančiomis investicijomis už nacionalinių teritorijų ribų. Antras veiksnys - agrodegalų bumas visame pasaulyje. Tai e, skatina tolimesnį tokio kūro didinimą. Pavyzdžiui, ir ES yra numačiusi tam tikras kvotas. Apskaičiuota, kad maždaug 37 procentai so žemės, kurią už, užima užsienio bendrovės, yra skirta agrokūro gamybai, bet tai yra nepatvirtinti uh, pasaulio banko duomenys. Bet dažniausia būtent dėl to e, užsienio bendrovės užgrobia žemę besivystančiose valstybėse. Įvertinę tokios žemės poreikį, matytume, kad beveik pusė e, e, milijar, do, do, pusę milijardo hektarų e, dar reikės iki 2045 metų siekiant vykdyti e, tvarų agrokūro gaminimo procesą. Dėl finansinės krizės pradėta ieškoti naujesnių ir labiau apčiuopiamų investavimo galimybių. Uh, būtent investicinės ir finansinės bendrovės bei investiciniai fondai jų ieško. Ar atsirado kas nors naujo? Norėčiau pacituoti Kambodžos pilietį, kuris atsakė, kodėl e, jie e, perka žemę, o neperka ryžių turguje. Na, čia pastebimi skirtumai per pastaruosius 10-20 metų. Anksčiau būdavo investuojama į grūdinės kultūras, kurios pardu, būdavo parduodamos pasaulio rinkose. O dabar e, orientuojamasi daugiau į didesnę vertę turinčias e, kultūras, daugiau orientuojantis į e, maisto gamybą ir kūro gamybą iš žemės ūkio kultūrų. Aštuntame dešimtmetyje vidurio e, Centrinėje Amerikoje Čikita bendrovė užėmė didžiulius žemės ūkio plotus. Tačiau dabar e, tokie žemės užėmimai nieko neprimena ankstesniųjų, dabar užimama net iki vieno milijardo milijono hektarų žemės ir ne tik privatus sektorius, bet ir valstybės tiesiogiai arba netiesiogiai, pavyzdžiui, per plėtros fondus ar suvereniuosius turto fondus bando tokiu būdu įsigyti žemės. Jie tampa vis aktyvesni. Prieš mėnesį lankiausi Kambodžoje, atlikome tyrimą pateiksiu keletą jo e, išvadų. Žvelgiant į šį žemėlapį, aiškiai pamatysite, kad e, čia e, pažymėtos koncesijos teisėmis turinčios žemės teritorijos ir matote, kad tarp jų yra labai maži koridoriai. Tokia yra realybė Kambodžoje skirstant žemės matote iškirsta miško teritorija, kuri dabar yra paruošta kitokioms reikmėms, e, tai yra žemės ūkiui ar ganykloms. Kalbant apie valstiečių teisės, turbūt įdomi ši nuotrauka. Žvėjų bendruomenė gyvena štai šioje teritorijoje ir turbūt matote e, tą e, žemės pylimą, kuris yra supiltas, tokiu būdu yra atskiriama šiai bendruomeniai e, naudoti e, teisė tai priskirta jūros teritorija, kuri dabar atrodo kaip upė. Tai tai yra 3-5 km ruožas dažnai tokia žemė yra nusavinama dangstantis kilniais vystimosi tikslais. Dažnai investuotojai retoriškai žada naujas darbo vietas, žada plėtoti infrastruktūrą bei a, ekonominę naudą. Tačiau iš tikrųjų netiek daug atsiranda naujų darbo vietų atėjus užsienio investuotojams. Dažnai a, netgi sumažėja darb, darbo užmokestis tose pas, pačiose vietose dirbantiems asmenims. Dažnai a, suteikiamas darbas tik tai sezoninių arba laiks nuo laiko pasitaikančių darbų stačių pagrindų. Infrastruktūra taip pat e, nėra pritaikyta vietos reikmėms, dažniausia tai yra eksporto infrastruktūra, apimanti uostus, greitkelius, o, o vietiniai gyventojai iš to jokios naudos neturi priešingai nukenčia, nes praranda savo kelius, ganyklas ar žvejybos teritorijas. E, dažnai tokiu būdu nusavinant žemę pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, pavyzdžiui, e, teisė į maistą pažeidžiami nacionaliniai įstatymai. Mūsų vertinimu toks žemės užėmimas yra, aišku, vienoks reiškinys, kitaip jį vertina vietinės e, bendruomenės. Mes kalbame apie agro reformų skatinimą, bet tose valstybėse tai yra neigiamas reiškinys. Ir dažnai e, būtent stambios e, pramoninės bendrovės atėjusios į tokias teritorijas pasisako už stambius ūkius, o ne smulkius. Neseniai buvo paskaptas dokumentas dėl e, žemės užėmimo Kenijoje ir Mozambike. O dabar norėčiau pakalbėti apie bendrus e, pilietinės visuomenės organizacijų Europoje veiksmus. Mūsų tikslas yra stebėti ES veiklą, ypač E, jos pasiūlymus, kaip gerinti Afrikos žemės ūkio būklę. Turbūt neseniai gavote atitinkamą ataskaitą. Mes e, daug dėmesio skiriame žemės užėmimui ir su e, juo susijusiai veiklai. Norėčiau išsakyti rekomendacijas, kvietimus ES ir jos valstybėms narėms Taigi, pirmoji rekomendacija reikėtų inicijuoti e, tarptautinius teisės aktus, kad būtų galima švengti tokių e, žemės grobimų. Taip pat ES investicijų kontekste reikėtų stiprinti žmogaus teisų pagarbą ir teisės viršenybę. E, Taip pat būtų labai naudinga atsisakyti su energetika susijusių atsinaunančių išteklių panaudojimo procentinių e, dalių ar tikslų nustatymo. Taip pat reikėtų mažinti ES poreikį užsienio e, žemiai reikėtų stiprinti žmogaus teisėmis gristos žemės politikos principų įgyvendinimą. ES turėtų bet kokiu atveju neremti ar nepalengvinti galimybės įsigyti didelių žemės plotų, jeigu nesilaikoma žmogaus teisų. Na ir galiausiai reikėtų remti FAO procesą dėl savanoriškų gairių, dėl atsakingos e, žemėtvarkos. Detaliau su mano ataskaita galite susipažinti, kreipėsi į mane, aš galėsiu pateikti jums jos kopiją. O baigdamas priminsiu tarptautinio ekonominio susitarimo dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų pirmojo straipsnio antrąją dalį, kurioje sakoma, kad e, iš asmenų jokiais atvejais negalima atimti jų išgyvenimo šaltinių. Ačiū. Ačiū labai įdomi prezentacija. Tikiuosi, kad sekretoriatas padalins šias prezentacijas, nes jos labai įdomios ir aktualios. Kitas mūsų kalbėtojas yra e, nevyriausybinės organizacijos direktorė Violet Rupanera. For... Dėkuoju už galimybę dalyvauti šiame klausime ir išsakyti mūsų poziciją. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti keli žodžius apie 3D. Mes ir esame ne pelno siekianti organizacija esanti Ženevoje. Uh, Ir mūsų pagrindinis tikslas, kad visi žmonės galėtų mėgautis žmogaus teisėmis e, ir taip pat e, mes stengiamės e, kurti naujas informacinės priemonės ir didinti pajėgumus, įtraukti sprendimų prieimėjus, žiniasklaidą ir visuomenę. Taip pat mes atkreipiame dėmesį į sąsąją tarp tarptautinės politikos ir žmogaus teisių išklausiusi ankstesnių kalbėtojų, kurie pasakojo apie mm, žemės perėmimo aktualijas, norėčiau pakalbėti apie e, nerimą keliančius dalykus iš žmogaus teisų perspektyvos šioje srityje ir ką, kokią vertę galėtų žmogaus teisės įnešti į šią sritį. Taip pat, baigdama, pristatysiu kelias mintis e, apie tai, ką galima padaryti kalbant apie atsakingą investavimą į žemės ūkį. Pagal Oliviją Dešuto, kuris yra Junktinių tautų specialiusis pranešėjas apie maistą, e, e, dabartinė situacija besivystančiose šalise e, buvo sąlygota praeities klaidų mes praeitie nesugebėjome tinkamai investuoti į žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Mes neskatinome žemės ūkio produkcijos priemonių, kurios būtų tvarius. Mes šiandieną taip pat nesugebame užtikrinti gerai funkcionuojančios e, e, ir patikimos rinkos žemės ūkio prekiams. Taigi, ką galėtų žmogaus teisų požiūris įnešti į šią sritį? Visų pirma, visos šalis yra ratifikavusios bent po vieną iš dabartinių žmogaus teisų paktų ir todėl savanoriškai sutiko laikyti žmogaus teisų standartų. Antra, žmogaus teisės suteikia atskaitomybės mechanizmus. Ir čia kalbamu, kalbu ne tik apie vyriausybės atskaitomybę, bet ir ekonomikos veikėjų. Žmogaus teisės taip pat sprendžia, padeda spręsti situaciją šalyse ir tarp šalių. Ir paskutiniu atveju valstybės turi užtikrinti, kad veiksmai ar veiksmų nebuvimas nekenktų kitų šalių žmonių teisėms. Čia taip pat yra įtraukta ir prievolė e, reglamentuoti ir nevalstybinių veikėjų elgesį. Be to, žmogaus teisų požiūris yra neutralus. Jis negina ir neužsipuola kokios nors e, politinės ar ekonominės sistemos ar valdymo formos ir neturi kokio nors politinio recepto, kaip išspręsti tą ar kitą problemą ar kažkokių konkrečių modelių, bet jis susitelkia ties pačiomis teisėmis. E, pagrindinė mintis yra ta, kad jei pastebima, kad poli, kokia nors politika pažeidžia žmogaus teisės, Tuomet iš valstybės reikalaujama imtis veiksmų, kad būtų ištaisyta situacija. Niekas nesako, kad, kad investuoti į žemės ūkį nereikia. Dauguma e, besivystančių šalių, kuriuose vyksta žemės užgrobimas, turi, joms labai reikia pagerinti infrastruktūrą, švietimo sistemą, taip pat investuoti į vietos pajėgumus. Tačiau investicijos į žemės ūkį, taip pat ir iš užsienio šaltinių, sukuria labai daug iššūkių, atsižvelgiant į žmogaus teisės. Žmogaus teisės pažeidžiamos, jeigu jeigu, pavyzdžiui, žmonės, kurie iš žemės gauna pragyvenimą, yra iškeldinami ir nebegali prieiti prie žemės, negaudami tinkamos kompensacijos ir neturėdami kitų alternatyvų. Žmogaus teisės pažeidžiamos taip pat, jei vietos pajamos nepakankamos e, kompensuoti e, tą žalą, kurią padaro pakitusi eksporto situacija. Taip pat, e, jeigu priversti bankrutuoti vietos gamintojai vietos rinkoje pasirodžius konkurencingesniems, pigesniems prekiams iš didelių plantacijų. Taip pat darbuotojų teisės gali būti pake, pažeistos apsisprendimo teisė, teisė dalyvauti kultūrinėme gyvenime, teisė dalyvauti valstybės reikalose ir gauti informaciją. Taigi, kokios, kokias pareigas šiame kontekste turi valstybės. Ir aš pasinaudosiu teisę į maistą kaip pavyzdžių. Ši teisė yra pripažinta keliose dokumentuose ir išsameusiai tarptautinėme ekonominių, social, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte. Ši teisė taip pat buvo išsamei numatyta 12 12 ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto dalyje. Kiekviena valstybė privalo užtikrinti visiems esantiems jo jurisdikcijoje prieigą prie tinkamo maisto ir kad jie nekentėtų bado. Valstybės pareigos yra trejopos. Valstybė privalo E, valstybė privalo nepažeisti žmonių ar žmonių grupių e, galimybės prasimaitinti. Taip pat turėtų valstybė užkirsti kelią kitiems, ypač privatiems subjektams e, e, pažeisti tokią galimybę. Tai yra pareiga ginti. Taip pat valstybės turi aktyviai stiprinti e, asmenų gebėjimą save pramaitinti. Tai yra gyvendinimo pareiga. Taip pat yra ir pareigos susijusios su sprendimų prieimimu ir gyvendinimo procesu Nediskriminavimas, tinkama pažanga, dalyvavimas ir taip pat veiksmingo žalos atlyginimo mechanizmo numatymas. Taigi, ką galima padaryti, kad būtų užtikrintas e, atsakingesnis investavimas į žemės ūkį? Pirmiausia, manau, ir tai jau minėjo anksčiau kalbėję kolegos, turėtume skatinti žmogaus teisų požiūrį investuojant į žemės ūkį, taip pat e, apimant ir investicijas į gamtinius išteklius. Tai reiškia, kad reikia gerbti 11 žmogaus teisų principų, kuriuos paskelbė specialusis teisės į maistą pranešėjas. Taip pat septintuosius septynis e, principus, e, tarptautinius atsakingo investavimo į žemės ūkį principo. Taip pat reikia apibriežti privalomas e, veiklos gairias skirtas investavimui į žemės ūkio paskirties žemę. Taip pat e, siekti, kad e, ir iš valstybės lėšų daromos investicijos gerbtų tos principus. Taip pat reikia gerbti teisinės uh, teisė, te, teisės nu, įstatymą numatytas e, skurstančiųjų teisės. Taip pat mums reikia spręsti platesnio pobūdžio klausimus kur, ir problemas, kurios įtakoja investicijas į žemės ūkį. Tai reiškia, kad toks investavimas turi būti integruotas į nacionalinės vystimo strategijas ir specialusis teisės į maistą pranešėjas prašo strategijos skirtos e, teisės į maistą įgyvendinimui Ta strategija turėtų susitelkti ties pajamų didinimo, ne produktivumo didinimo. Taip pat turėtume e, plėsti paskatų sistemą, kuri skatintų susijęti investuotojus su gamintojais. Taip pat pagerinti prieigą prie rinkos ūkininkams ir didesnės pajamas. Galiausiai tai taip pat reiškia, kad reikia reguliuoti pasaulio e, žemės ūkio prekių rinkas, taip pat priekybą žemės ūkio produktais, čia galima būtų paminėti ir subsidijas. Toks procesas leistų pasiekti atsakingesnio priekybos režimo. Galiausiai nemažiau svarbu, e, kad žmogaus te, poveikio žmogaus teisėms įvertinimas būtų padarytas privalomu. Ir tokį vertinimą reikėtų atlikti prieš, per ir po investavimo į žemės ūkio paskirties žemę. Ir tiems, iš jūsų, tiems iš jūsų, kas labiau domisi, norėtų daugiau pasiskaityti apie šį klausimą, čia pateikiu kelias nuorodas į vairiausius leidinius padalins šį sąrašą. Ir baigdama, norėčiau parafrazuoti Robertą Buffetą, e, norėčiau pasakyti, kad e, vystimosi politika turi būti palankis kursantiems ir kurios neleistų investuotojams užsiaugintamais eksportuoti atgal savo žmonėms. Nes tokia politika tik tai skatins konfliktus, o konfliktų metu kyla baisus nusikaltimai kaip genocidas, taip pat e, e seksualinis smurtas, e, priekyba žmonėmis, badas ir karai. E, jeigu mes šiandieną nespręsime šių klausimų, tai ir jeigu neužtikrinsime teisinės žmonių apsaugos, tada pasiesime ateities konfliktų sėklas. Ačiū. Ačiū, labai puikiai prezentacija. Michaelas Tayloras yra programų vadovas e, Tarptautinėje Žemės koalicijoje. Michaelai, žodis jums. afternoon and uh... Suprantu, kad visi jau pavargę. Paskutinė minutė pakeičiau savo pristatymo pavadinimą. Čia ir daugelį renginių, kuriuose sudalyvavęs, manau, kad diskusijos pavadinimas yra klaidinantis. Yra visai skirtingi dalykai žemės užvaldymas, e, žemės ūkio srityje ir žemės nusavybės teisės. Dažnai šios temos iš tiesų nėra persidengiančios ir svarbu atskirti, apie ką mes kalbame. Esu tarptautinės žemės koalicijos atstovas, esu programų vadovas. Taip pat priklausau įvai, ir bendradarbiausiu įvairiomis e, e, ūkininkų organizacijomis, e, profesinėmis sąjungomis ir panašiomis organizacijomis. Ir žemės teisų užtikrinimas yra vienas pagrindinių veiksnių siekiant e, mažinti skurdą. Tačiau tokia tema e, labai smarkiai didina e, investitorių interesą, investitorių interesą į, žem, į žemę. Labai svarbu suprasti, kas vyksta šioje srityje ir kokios įtakos gali turėti mūsų veiksmai. Kai kurios šių temų jau buvo aptartos, todėl aš jas aptarsiu labai trumpai manau, kad vienas svarbių dalykų yra tai, kad e, įsigijant žemę e, trūksta skaidrumo. Yra įvairių šešėlinių sandorių. Ir mes tengiamės sekti, ar iš tiesų įvyksta e, žemės perdavimo ar su žemė susiję sandoriai. Kartais matome didžiulių sandorių, kurio, kuriuos įtraukiamos vietos bendruomenės, didžiulės grupės, tačiau apie kuriuos niekuomet nėra pranešama. Taip pat egzistuoja didžiulis ryšys, glaudus ryšys tarp e, investuojančių valstybių ir vietos valdžios. Vietos žmonių nuosavybės teisės dažnai yra paminamos prieš investitorių teisės e, interesus. Ir manau, kad reikia užtikrinti bent jau teisinį e, tam tikroje teritorijoje gyvenančių žmonių pasipriešinimą tokiems interesams. Kodėl žemė yra svarbi? Žemė yra išteklius, nuo kurio priklauso daugybė žmonių E, pasaulyje, jų galimybę išgyventi. E, tai yra e, šaltinis įvairiems mm, produktams auginti, gaminti. Ir manome, kad žemė taip pat yra labai svarbi ir dėl socialinių funkcijų, dėl paveldo. Ir dažnai žmonių e, e, statusas visuomenėje priklauso nuo jų galimybės naudotis ir turėti prieigą prie žemės. Pats esu kilęs iš Botsvanas Afrikoje ir Afrikoje, Afrika, manau, yra geras pavyzdys, e, kaip e, prieiga prie žemės ir jos ribojimas e, yra naudojamas visuomenės kontroliai. Manau, kad svarbu visuomet atsižvelgti į tai, kas turėjo prieigą prie žemės. 80 e, procentų pasaulio badaujančių žmonių gyvena kaimo vietovėse. Uh, Tuo tarpu didžioji maisto pagaminama pasaulyje dalis yra e, pagaminama smulkiųjų ūkininkų. Per pastaruosius dviejus metus pasaulio vis, e, žiniasklaidoje buvo nušviečiama, kad e, yra e, užvaldoma e, žemė yra laisva, bet tačiau ta žemė paprastai, kur yra užvaldoma, nėra laisva, joje gyvena žmonės. Laisvo žemės galbūt gali būti Saharoje, tačiau e, žemės užvaldymas dažnai veikia žmonės gyvenančius tam tikroje bendruomenėje. E, ir dažnai tokiose teritorijose, kuriuose yra vykdomas e, žemės užvaldymas, žmonės apskritai turi labai mažai kitų galimybių išgyventi, prasimaitinti, nes ten nėra darbo ir kitų galimybių. Buvo atlikta keletas tyrimų, kurie parodė, kad dažnai e, žemės užvaldymas turi įvairių socialinių e, grėsmių ir neigiamos įtakos vietos bendruomeniai. E, Naturalūs ištekliai, kurie yra naudojami ir valdomi kolektyviai, pusantro milijardo E, žmonių gyvenančių pasaulyje e, dažnai yra e, tiesiog nuomininkai ir savo žemę nuomoja iš valstybės. Nėra žemės savininkai. Dažnai žem... valstybė išdalyja žemę žmonėms ir tokiu būdu jie nenusikalsta savo teisiniam sistemoms tačiau tuo pačiu metu tos teis, tų valstybių teisinės sistemos nepripažįsta paveldėjimo teisę įgytos žemės. Pastoralizmas taip pat gyvoja daugelėje pasaulio šalių žmonės gyvena nesėsliai, jie keliauja iš vienos vietos į kitą vietą, kuri yra galbūt derlingesnė. Todėl svarbu užtikrinti e, teisę į žemę ir tokiems žmonėms. Per pastaruosius dviejus metus mes užregistravome žemės įsigijimus, e, kurie įvyko visame pasaulyje. Buvo užregistruoti 739 įsigijimai, 449 Afrikoje, 182 Azijoje, 12 e, Rytų Europoje, 72 Latino Amerikoje ir 3 Okeanijos regione. Tačiau tokie yra skaičiai, kuriuos mes pastaruoju metu užregistravome ir dar norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Teigiama, kad daugiausia investuojama uh, į žemės, į žemę e, Afrikoje, Azijoje. Mm, e, Ki, atsiprašau, kad daugiausiai į žemę investuojama e, į Kinijoje bei e, Persijos įlankos srityje, tačiau tai nėra tiesa. Daugiausiai yra investuojama Afrikoje, Azijoje, Rytų Europoje bei Latino Amerikoje. Net 39, 39 iš investicijų buvo registruotos Afrikoje. Dar vienas pavyzdys yra Mozambikas, kur, gal, kur būtų galima pavadinti pažangiausias žemės sistemos šalimi. Valstybėje yra vykdoma kampanija siekant pritraukti daugiau investuotojų. E, čia matote e, valsty... Že... E, Mozambiko teritorija sužymėtas pagal derlingumą. Valstybė skirtingomis spalto, spalvomis sužymėtos, sužymėtos teritorijos, e, į kurias yra suteiktos skirtingos teisės. Šiaurėje, pietuose e, daugiausia žemė naudojama koncesijos e, pagrindais. Ž žmonės, e, kuriems, kurie naudojasi įvairiomis programomis finansuojamos iš Europos bendrijos ir kitų e, donorų, dažnai atsiduria e, situacijoje, kai jų sklypai mm, nėra nustatyti teisingai ir persikloja. Dar taip pat norėčiau pateikti penkis pasiūlymus, kuriais galbūt norėtų pasinaudoti komisija ar kiti esantis šioje salėje. Mes iš tiesų ne, žinome per mažai apie šiuos visus dalykus. E, taip, kaip ir minėjau, žemės sandoriuose trūksta skaidrumo. E, kaip minėjau, žemės grobimas taip pat gali turėti didė, didžiulės įtakos e, visuomeniai e, įvairiais aspektais. Remiantis pastaraisiais tyrimais ir iniciatyvomis FAO, FIEN ir kitų organizacijų ir yra vykdomi įvairūs tyrimai skirtingose Afrikos, Azijos valstybėse. Ir tyriami tam tikri atvejai, yra skirtingi atvejų e, studijų skaičiai. Ir taip mes tengiamės suprasti daugiau. Kol kas didžiausios studijos buvo atliktos Pasaulio banko ir keleto kitų organizacijų. Tai yra labai plačios e, studijos, apimantės labai plačias stritis. Tokios organizacijos kaip Europa stengiasi e, ištirti e, visus procesus ir atsakyti į įvairius kylančius klausimus. Manau, kad komisija turėtų laikytis atsargesnio požiūrio e, kol ga, iki, iki tol, kol iš tiesų jų sprendimai yra gerai informuoti, kol jie gali, pas, iki tol, kol primdami sprendimus gali pasiremti tikrai m, mm, išsame informaciją. Taip pat svarbu atsižvelgti į, į tai, kas e, žemės pripažinimo situacijoje lieka nugalėtojais, o kas pralaimėtojais. E, svarbu užtikrinti žmonių teisės. Pirmoje diskusijos dalyje buvo gerai pastebėta, kad pigiau ir greičiau e, pripažinti teisės į žemę naudojantis naujomis technologijomis, GPS bei mm, palidovais, tačiau manau, kad e, labai svarbu pripažinti ir kolektyvinės bendruomenių teisės. Jeigu jų teisės buvo pripažintos ir jeigu jos vėliau nori pripažinti e, pavienių žmonių teisės, žinoma, jos tą gali padaryti, tačiau pirmiausia svarbu pripažinti kolektyvinės teisės. Mes nebūtinai pasisakome už e, pavienių žmonių teisės į žemę, tačiau bendruomenės turėtų turėti tokias pačias teisės į žemę kaip ir e, pavieniai asmenys. Ir jeigu tai prieštaraus įstatymas, jie galbūt visiškai nenorės to žemės užvaldyti. Ir paskutinis. E, Dėkuoju, paskutinis kalbėtojas Henris Salagija iš Lavija Kampedezija iš Indonezijos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamento nariams už kvietimą Levija Kampesina vardu atvykti pas jūs. Mes atstovaujame vietos bendruomenės, e, labiausia pažeidžiamas visuomenės grupės e, pagal dabartinį vystamąjį modelį. E, taigi norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiesiems už tai, kad jie išsakė jau pagrindinės mintis. Aš jų nekartosiu. Man ši diena ypatinga, nes sėdžiu čia prieš garbius Europos parlamento narius e, vystimo komitete. Mums, e, Levija Kampesina nariams, atrodo, kad dabar pribrendo laikas apsvarstymams, e, pribrendo laikas geriau suprasti, kas yra vystimasis nes pasaulyje badaujančių skaičius auga. 96 metais valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigo sumažinti badą. 2015 e, siekiama, kad per pusę badaujančių skaičių sumažėtų nuo 820 milijonų, tačiau dabar tas skaičius jau padidėjo E, keletų milijonų. Taigi valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigoja sumažinti badaujančių skaičių, įsipareigoja sumažinti a, e, skurdo a, e, apriepti, ne, negyvendino savo tikslų. Skurdo daugėja. Klimatas taip pat keičiasi savame suprantama finansinė krizė taip pat įsisubavo. Aš su iš Indonezijos. Mano šalis taip pat susiduria su finansų krize. Mano šalis yra parengusi ketinimų protokolą. Europoje taip pat siaučia finansų krizė. Manau, kad mums visiems svarbu suvokti, kas yra vystimasis vystimasis ne, ne tik e, neturtingose valstybėse. Mes taip pat turėtumėm suvokti, kas tai yra. Na, o komentuojant šios dienos susitikimą, galiu pasakyti, kad mums, smulkiesiems ūkininkams, bežemėms, tai nėra, ta, ta žemės užgrobimas nėra naujas reiškinys. Esu iš Indonezijos ir daugelis Levija Kampesina narių susidūrė su žemės užgrobimo problema. Anksčiau mes eksportuodavome arbatą, kaučiuką, e, pomidorus, tabaką, popierių. Dabar e, mes e, kai ką gauname iš Amerikos, iš Europos, baigėsi kolonizacijos era. Ir dabar žemės nusavinimas vyksta kitokiamis priemonėmis. Mano e, kolega, bičiulis kalbėjo apie liberalizavimą, privatizaciją, apie liberalizavimo politiką, konsensuso sieki. Ir visa tai e, pada, suteikė galimybės užimti žemės. Levija Kampesina mano, kad pasaulio banko taisyklės e, stambioms bendrovėms suteikia daugiau galimybių užimti mūsų žemės. Buvo kalbėta apie žemės nusavybės teisės, bet ši sistema turėtų būti palanki ūkininkams, valstiečiams, o ne uh, stambioms bendrovėms, kurios norėtų užgrobti valstiečių žemės. Meksikoje, Indonezijoje e, pasaulio bankas dažnai sudaro tokias teisės ateinančiam verslui, kad e, valstiečiai pralaimi. Dabar vyksta masyvus žemės užgrobimas Madagaskare, Indonezijoje ir kitur dažnai dangstomasi krize. Ir daugelis e, transnacionalinių korporacijų iš ūkininkų siekia ažimti, užimti, atimti žemę. Kuogi skiriasi dabartinis laikotarpis nuo buvusiųjų? Dabar tos bendrovės užgrobenčios žemės dabar jos yra iš Azijos, iš Kinijos, iš Korejos, galbūt iš pačios Indonezijos kilusios bendrovės užima žemės Afrikoje, pavyzdžiui. O anksčiau tai buvo amerikiečiai Europiečiai dažnai, pavyzdžiui, Indonezijos bendrovės yra suinteresuotos Afrikoje auginamų palmių aliejumi. Taigi savo žvilgsnius ir nukreipia į Afrikos žemės. Taigi dabar pats laikas šias problemas aptarinėti. Na, o Levija Kampesina organizacija jau ne vienerius metus kovoja už žemės ūkio reformą. Mes kviečiame pereiti nuo kolonizacijos politikos prie naujos eros politikos, pasinaudojant e, sėkmę patyrusių valstybių pavyzdžių, pavyzdžiui, Japonija, Koreja, Kinija, Japonija pačioje Europoje manau, kad yra sėkmės pavyzdžių įgyvendinant žemės ūkio reformas. Levija Kampesina nuo 96 metų pasaulio maisto aukščiausio lygio susitikimo kviečia suteikti teisės neturtingiausiems suteikti suverenis teisės kiekvienai valstybei, nes pagal e, pasaulio priekybos organizaciją kiekviena sistema, kiekviena valstybė turi turėti teises. Badaujančių, skurstančių žmonių skaičius auga dėl to, kad maistą e, kontroliuoja e, transnacionalinės institucijos. Le Via Campesina e, siūlo e, įgyvendinti tvarę e, žemės ūkio politiką, vadovautis pažangiausiais modeliais, nes dabartinė politika Azijoje nesuteikia galimybės visiems žmonėms gauti pakankamai maisto, turėti reikiamos žemės Tokie reikalavimai buvo keliami ir Afrikos revoliucijų metu. Na, o kogi reikalauja Levija Kampesina? Reikalaujame agroreformos e, ne tik tokiuose skurdžiose valstybėse kaip Indonezija, bet ir Europoje taip pat. E, daugelis e, jaunimo Europoje gal ir nėra buvę e, ūkija. Štai e, praeitą gruodį Kopenhagoje įvyko viršūnių susitikimas, kur taip pat buvo kalbama apie tai, kad dažnai uh, ūkininkams žemė, kurią jie dirba, nepriklauso. Japonijoje, Pietų Korejoje tai taip pat yra. Ir e, toks reiškinys uh, vis dažniau pasireiškia ir Europoje. Ūkininkams žemė nepriklauso. Uh, O maistas, kuris užauginamas e, ūkiuose, nepatenka tiems, kam jo labiausiai reikia. Jūs Europoje taip pat įgyvendinate žemės ūkio reformą, aiškinatės, e, kaip suprasti žemę, ką reiškia šį sampratą. Taip Taip pat kvieščiau įvertinti e, žemės ūkio produkcijos politiką, nes dažnai gali politika būti tokia agresyvi, kad bus išnaudoti ištekliai, kaip yra Latinų Amerikoje, e, kitose valstybėse dažnai E, visa ta produkcija yra gaminama tik turtingųjų reikmėms, o ne skurstantiesiems. Taip pat kviestume šį komitetą įvertinti bendrąją žemės ūkio politiką Europoje, suvokti, kaip Europos e, bendroji žemės ūkio politika uh, gali patenkinti skurstančiųjų interesus, aprūpinti juos maistu. Taip pat prašyčiau ES stebėti klimato kaitos reiškinius, nes dabar išgyvename klimato krizę. Anglės dvideginio išmetimai išaugo labai ženkliai. Indonezijoje E, dažnai e, pasiteisinant, e, pasiteisinant klimato kaitos valdymu yra užimama žemė. Tai daroma, pavyzdžiui, Brazilijoje, Rehade ir kitur. Na ir paskutinis kvietimas Europai būtų įvertinti Europos transnacionalinių, multinacionalinių bendrovių veiklą užsienio valstybėse įvertinant, ar jos nenusavino per daug žemės. O tarptautinių lygmenių, e, kaip sakė anksčiau kalbėjusieji, reikia remti FAO politiką, kad būtų įgyvendintos tarptautinės rekomendacijos dėl žemės ūkio reformos ir kaimo plėtros. ES politika ne visada uh, atitinka į FAD nuostatas. Taigi mes prašymėme ES paremti Levija Kampesina e, iniciatyvas ir mes tikimės, kad ES e, tokią pagalbą suteiks. Pavyzdžiui, geroji praktika mums yra labai reikalinga. E, dėkoju. Uh, ačiū labai, ačiū Jums visiems už labai įdomius pranešimus. Mums yra likę maždaug 10 minučių, taigi jei kolegos norėtų pasisakyti, prašom. Na, iš čia pirmininkausiu posėdžiui. Kalbėkit. Aš norėjau užleisti kolegiai pirmą vietą, nes nebuvau pasirengęs. Tačiau labai man pasidarė didelį įspūdį šie pranešimai, ypač ponios Rupner ir pono Taylor prezentacijos. Jie iš tikrųjų, man atrodo, sugebėjo išsivaduoti iš to ideologinio rato Jie pasakė, kad e, kapitalizmas tai yra, kai vienas žmogus išnaudoja kitą, o komunizmas atvirkščiai. Taigi, man atrodo, geriausia būtų pasirinkti pragmatišką požiūrį, tačiau mums kylantis sunkumas yra pažvelgti, būtent pažvelgti į ateitį negalime pasinaudoti rinka, kad išspręstume viską. Yra teisė į maistą, yra plačiai pripažįstama kaip žmogaus teisė. Ji kyla iš Prancūzijos revoliucijos e, principų. Ir man atrodo, dabar reikia sustiprinti pastangas apibrėžiant ekonominės ir socialinės teisės, kadangi visa tai paimta kartu leis naujai kartai padėti besivystančiams šalims. Europos Sąjungoje valstybės ir Europos komisija bendradarbiauja su besivystančiomis šalimis kaip partnerėmis, jų vadovais. Ir kai jie nebenaudoja politiškai korektiškų formuluočių, jie susiduria iš karto su kliūtimis. Bandoma vykti į šalis tas ir ten padėti kurti įvairiausias sistemas. Tačiau, aišku, reikia vietoje turėti partnerių. Nežinau, kaip apeiti šią kliūtį. Tačiau Manau, kad jeigu norime padaryti pažangą, mums reikia labai tvir, tvirtų pagrindų, atspirties taškų. Ir vienas protingas kalbėtojas, kuriam jau dabar 80 metų, pasakė, kad jeigu norime visus pamaitinti, turime, kad visi ūkiai pasaulyje veiktų. Tai reiškia, kad reikia aiškiai apibriežti, kokie yra interesai, kokios yra teisės. Ir todėl teisė į maistą turi būti viršesnė už ekonominius interesus. Ir todėl manau, kad jei galėtume sutarti dėl šio aspekto, kuris mano galva yra pragmatiškas, tada galbūt galima būtų padaryti pažangą. Bet jei to nepavyks padaryti, tuomet Zimbabvės atvejs pasikartos vėl ir vėl. Manau, kad tai, kas įvyko ten, vyko todėl, kad žmonės negalėjo išspręsti problemų susijusių su prieiga prie žemės. Jeigu yra tik nuosavybė, bus tik nuosavybė paremtas e, požiūris, tuomet, tuomet nepasieksime jokios pažangos. Taigi, ką galėtume pasiūlyti kaip šių problemų sprendimą? Manau, kad partnerystės susitarimuose, kurias sudarome su Afrikos šalimis, iki šiol dar nebandėme išspręsti šios problemos. Manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje turėtume užtikrinti, kad ūkininkai, kurie sudaro beveik pusę gyventojų, turėtų iš ko save pramaitinti ir egzistuoti. Ir kiek tai kainuotų, jeigu norėtume pirkti žemę tų, kurie neturi nieko vardu, bet kurie ją dirba. Manau, kad reikėtų taip pat pasvarstyti ir apie šį klausimą. Turime FAO atliktą tyrimą, jį aptarėme, jūs taip pat nurodėte kitus tyrimus, minėjote ir Vakarų Afrikos atliktą tyrimą. Jame pats dalyvavau, tačiau manau dabar reikėtų eiti į priekį ir bandyti apibriežti strategiją. Man taip pat ir komisijos nuomonė šio klausimu būtų įdomi būtent kuria kryptimi eiti. Blogiausia, ką galėtume padaryti, tai nedaryti nieko. Mums tikrai reikia žengti į priekį, užtikrinti, kad ūkininkai būtų apsaugoti. Europoje e, turime 27 skirtingus nusavybės režimus kurie gina ir saugo ūkininkus dirbančiuosius žemę. Aišku, nėra beveik nei vienos šalies. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes kai kuriais atvejais uždraudėme, kad, kad užsieniečiai pirktų žemę, nebent jie patys ją ketina ir dirbti kaip ūkininkai. Ir jei tos sąlygos jie neįgyvendina, manau, kad net ir šiandien yra taip, kad neleidžiama įsigyti tos žemės. Taigi, manau, kad jeigu eitume, padarytume pažangą šioje srityje, tuomet ir Europoje nebūtų jokių išimčių. Ačiū. Dabar kolegė Gras. Ačiū ir jums už šias nuorodas. Norėčiau pak paklausti visų prezidimo narių. Kokiomis priemonėmis galėtume pasinaudoti ar jas sukurti ES, kad užtikrintume, jog e, paimant žemę nebūtų pažeidžiamos pagrindinės žmonių teisės? Uh, Taip pat norėčiau išgirsti aiškės mintis, kada ir kur turėtume daryti pažangą ir kur, ką daryti, kad sustabdytume šį reiškinį. Ačiū. Turiu ir pats kelis klausimus, bet dar vienas kolega noriu paklausti. Aš norėčiau du pastebėjimus išsakyti. Pirma, man atrodo labai šaunu, kad ataskaitose pateikiami tikslus e, duomenys apie kiekvieną šalį, nes Mozambike aš visai lę metų dirbau žemės ūkio sektoriuje, nag, rūpinausi maisto, žemės ūkio, biokūro projektais ir dabar nustebome išgirdę, kad nuo 5 iki 8 milijonų hektarų buvo skirta. Iš tikrųjų, daug mažiau buvo skirta. Taigi, manau, kad labai svarbu būti konkretiems, pateikiant skaičius ir kiekvienai šaliai turėti tos duomenys. Antra, atrodo, kad šios diskusijos daugiausia susitelkėties ne atsakingomis atsakomybėmis. Aš e, žinau daugiausia apie Mozambiką, nežinau apie Kambodžą, bet e, vyriausybinių lygių yra labai daug nerimo. Ministrai sako, kaip mes pažvelgsime savo nukams į akis ir pasakysime, kad žemė, už kurią tiek kovojame, dabar atitenka užsieniečiams. Uh, Man atrodo, kad būtų naudinga užmėgsti didesnį dialogą su vyriausybėmis, nes nei viename pranešime neišgirdau, e, ką galvoja vyriausybės apie susikloščiusią situaciją. Susidaro įspūdis, kad jie tiesiog dalina tą žemę į kairį ir į dešinę. Mozambike tikrai taip nėra. Taip pat manau, kad jeigu Europos komisija galvoja, ką dabar daryti, man atrodo, vertėtų pagalvoti apie nuosekl, nuoseklės Mm, įvairiausių direktoratų pozicijas, nes kai kurios vystimo agentūros agentūrose nenusekliai yra ta politika, ta strategija tarp departamentų įvairių, nes vienas departamentas siekia sumažinti administracinės kliūtis ir palengvinti investicijas. O kitas departamentas sako, kad reikia jas sugriežtinti ir atrinkti gerus investuotojus. Taigi pačios vystimosi agentūros turi suderinti savo pozicijas. Ačiū. Mums jau baigėsi laikas. Ir prieš baigiant norėčiau dar pats pateikti klausimą. Michaelas Tayloris minėjo, kad nuo 1 iki 2 milijardų žmonių yra kaip ir gyvena ant žemės priklausančios valstybei. Kaipgi dėl tų žmonių. Žmogaus teisų įstatymas paremtas žemė. Na, mano šalyje konstitucija sako, kad žmonės turi teisę į nuosavybę. Nežinau, kaip yra kitose šalise. Galbūt kas nors galėtų išsamiau apie tai pakalbėti prezidiume, nes jeigu pažiūrėsime į vystomio bendradarbiavimo priemonės apžvalgą, galbūt kitaip reikėtų jį interpretuoti. Taip pat norėčiau paklausti dėl poreikio, tyrimų poreikio, kad, suprastume, kad geriau suprastume įvairiausias galimybės ir, gal, ir poveikį. Ar komisija ką nors panašaus yra atlikusi? Arba kitos organizacijos? Taigi dešimt minučių dar skirta atsakyti klausimams. Maiklas labai įdomų dalyką pasakė Tai svarbu ir, kad, tai svarbu ir politinė prasme. Jis pasakė, kad vyriausybės elgesi teisėtai atiduodamos didelius žemės plotus užsieniečiams ir atima nuosavybės teisę iš savo žmonių, kadangi jie niekada nebuvo priregistruoti prie tos žemės. Ir vienintelis būdas, kurį galiu sugalvoti, kaip susta, galima būtų sustabdyti tokį vyriausybių elgesį. O aišku, atiduodant didelius žemės plotus turtingiams užsieniečiams, kai kurie ministrai užsidirba labai daug. Tai aišku, taip ir vyksta. Taigi, jeigu vyriausybės atima iš savo žmonių žemę ir ją atiduoda kitiems teisėtai. Ir nėra nieko įstatymuose, kas drausto taip atiduoti tą žemę. Tai vienintelis būdas sustabdyti tokį elgesį yra pareikalauti, kad visi ant to žemės gyvenantys žmonės ar bendruomenėse ar atskirai būtų priregistruoti kaip tos žemės savininkai. Tai kurie nariai norėtų atsakyti? Prašom. Ačiū, kalbėsiu trumpai dėl jūsų klausimo apie konkrečius žingsnius ES. Jau pabrėžiau, kad savanoriškų gairių procesas yra svarbus. Vienas iš jų tikslų ir Olivier de Schutter e, tikslas yra apjungti žmogaus teisų prievalės susijusias su žemės klausimu. Ir tas savanoriškas gairias panaudoti kaip priemonę e, kovojant ir su žemės užvaldymu. Ir dėl paskutinio pastebėjimo apie tai, kad žmonės nepriregistruoti ir neturi teisių. Yra daug atvejų, kai žmonės turi registruotas teisės, bet kaip pastebėjome Kambodžoje, nesvarbu, ar tos teisės yra oficialiai registruotos ar ne, turime kalbėti juk ir apie korupciją ir kitas problemas vyriausybė vis tiek atiduoda tą žemę, nepaisant, kad žmonės turi teisės dokumentuose. Taigi tai nebūtų vienintelis problemos sprendimas. Ačiū. Would you like to say a word, Henry? response? Ar norėtumėte, Henry, jūs atsakyti? Manau, kad spręsdami šią problemą negalime į ją žiūrėti tik iš apačios. Mes turime pagalvoti apie tai, kodėl tarptautinės bendrovės nori daug žemės, kodėl jos nori užvaldyti žemę ir kodėl vyriausybė joms duoda tą žemę. Žemės nuosavybės teisė. Tai nėra e, tiesiog, ji automatiškai tiesiog nesuteikia teisės į žemę. Ir vyriausybės už už tokią paimtą žemę gali duoti kompensaciją e, ūkininkams. Ir todėl aš manau, kad man į šią problemą turėtume žvelgti plačiau ir išsameu. ponė Violeta. Taip, e, e, pratesdama savo kolegų mintį apie priemonės, kurias būtų galima naudoti, manau, kad e, savanoriškos gairės taip pat yra tik tai viena, mm, vienas iš elementų, viena iš priemonių, kurias būtų galima naudoti. Uh, Kadangi jos yra savanoriškos, e, ne visi investuotojai jų laikosi ir nėra jokių sankcijų, jei šių gairių investuotojai nesilaiko. Taigi galbūt reikėtų šias e, gairias įtvirtinti kiek galima labiau ir e, ir paskatinti E, viešai investavimą į žemės ūkį tokiuose srityse. Taip pat reikia užtikrinti, kad tarptautinės vystimosi agentūros imtųsi įgyvendinti šias gairias e, savo sandoriuose susijusios su žemės ūkio e, paskirtie žemė ir Ir tai galbūt būtų vienas būdų išspręsti šią problemą. Manau, kad parlamentui taip pat svarbu reikalauti e, atsakingų vadovų atskaitomybės. Ir stebėti, ar laikomasi žmogaus teisų e, reikalavimų. Kalbant apie klausimą, uh, ar vyriausybės elgesi teisėtai atiduodamos žemės, man, žemės, manau, kad svarbu priminti, kad dauguma tų vyriausybių yra pasirašę e, tam tikras e, tarptaut, e, žmogaus teisų konvencijas ir turi jų paisyti. Maiklai, dabar žodis jums. E, tam tikri konkretūs žingsniai, kuriuos jau minėjau savo prezentacijoje. Tai vienas jų yra e, remti vyriausybės, kad jos galėtų priimti geresnius sprendimus. E, visai neseniai buvo sudarytas sandoris, kuriuo e, buvo atiduotas 100 e, tūkstančių e, hektarų plotas 99 metams ir tas buvo padaryta dviejų puslapių sutartimi. Tokių dalykų neturėtų būti. Ir daugeliu atveju taip yra tam tikri ministrai, kurie tarsi prastuminėja tokius sandorius. Ir manau, kad vienas dalykų tok, tokiu atveju yra užtikrinti kuo daugiau konsultacijų ir kad būtų konsultuojamasi su kuo daugiau suinteresuotųjų pusių, su visuomenės atstovais ir su kitais žmonėmis. Žinau, kad e, Europos komisija remia tokias iniciatyvas, man, iniciti, iniciatyvas ir manau, kad tai yra labai gerai. E, ir labai svarbu, kad e, būtų tam tikri visuomenės atstovai, kurie prižiūrėtų, kurie prižiūrėtų tokius sandarius apie žemės grobstimą, apie re, realų žemės grobstimą, kuris yra E, vykdomas, manau, kad tokiu atveju negalime šnekėti apie a, e, jokias žmogaus a, e, teisės. A, manau, kad tokiu atveju reikia kalbėti tik tai apie tų valstybių, vyriausybių m, mm, pilietinių teisių stiprinimą ir pačių piliečių iniciatyvą. Taip pat kalbant apie septynis atsakingo žemės ūkio principus, maisto užtikrinimo principus, e, jų turi būti paistoma atliekant tokias investicijas. Ir tik laikantis tokių principų galime užtikrinti e, demokratišką sistemą. Dėkoju. E, didel, didelių žemės plotų įsigijimo klausimas buvo aptartas prieš kelis mėnesius ir mes taip pat pritarėme visoms pastangoms e, dėl gairių, kurios turėtų būti sukurtos ir kurios turėtų būti įgyvendinamos, kaip ir turėtų būti įgyvendinami ir principai į, į, dėl teisės į maistą. Ir manau, kad svarbiausia, e, kalbant apie didelio, e, didelės apimties žemės, žemės perdavimo sandorius, užtikrinti skaidrumą. Taip pat svarbu, kad dalyvautų organizacijos e, ginančios e, ūkininkų teisės, žemdirbių teisės. E, palaikančios žemės registravimo procedūras. Ir mes privalome rūpintis šiuo klausimu ir ne, ne, palikti jo likimo valiai. ES e, vystimosi agentūros ir įvairūs direktoratai stengiasi dirbti šią linkmę. Pat nepamirškime ir bendrųjų konsultacijų. Taip, jos taip pat reikšmingos, bet apie ką jūs konkrečiau kalbate? kalbu apie tą visą demokratinį procesą, apie galimybę įtraukti visus piliečius, rengiant e, šalių strateginius dokumentus ir taip toliau. Komisija taip, platus dialogas visada yra neatsiema proceso dalis. Ačiū visiems, popietė buvo labai ilga ir labai įdomi, aptarėme du e, tarpusavyje e, konkuruojančius temos aspektus. Dėkoju kolegoms, kurie atvyko, dalyvavo klausimuose, nes šiuo metu vyksta daug įvairių posėdžių, dėkoju ir asistentams, komisijos atstovams, vertėjams ir visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje bei prisidėjo prie jo realizavimo, ypač sekretorijatui. Taigi tuo ir baigsiu šį posėdį. Ačiū. O aš taip pat norėjau padėkoti savo vardu. Ačiū. Ir e, ko ger... viso geriausio.